Right, good morning, everybody. I've uh, delayed the start. Labą rytą visiems. Labas rytas visiems. Šiek tiek užtrunkame pradėti. Norėjusi, kad ateitų kuo daugiau narių iš įvairiausių politinių frakcijų. Dabar atrodo dauguma jų jau atvyko. Džiaugiuosi, kad šiandieną galiu Jums pristatyti šiandieną Gary Genslę, kuris yra JAV prekybos ateities sandoriais komisijos pirmininkas. Tai e, JAV reguliuotojas, kuris atsako už e, nemenką išvestinių finansinių produktų rinkos dalį Junktinėse valstijose. Jis pristatys savo pasisakymą. E, jo tekstas jau vakar buvo išdalintas. Man atrodo, jis nebūtinai laikysis to parašyto teksto, bet visuomet galėsite ir vėliau perskaityti jį, na, o po to pasikeisime nuomonėmis. Taigi sveikinu Jūs atvykus, džiaugiuosi, kad Jūs čia ir galite su mumis pasidalinti mintimis apie tai, kas vyksta Junktinėse valstijose ir galbūt leisite ir mums <clears throat> draugė dirbti šioje svarbioje išvestinių produktų reguliavimo procedūroje. Uh, uh good morning, uh, uh, Chairwoman Bowles. Uh, labas rytas, uh, ponė pirmininkė Bowles, ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto nariai. Džiaugiuosi, kad galiu pakalbėti su jumis apie išvestinės finansinis produktas arba e, apsikeitimo sandaris. Taip pat noriu pristatyti jums ir savo dvi dukras, Ly ir Izabel, kurios mokyklos atostogų proga gali čia truputėlį paturistauti. 2008 finansinė krizė, žinoma, buvo globali krizė. Finansinė sistema mano manimo, egzamino neišlaikė, bet taip pat ir finansų reguliavimo sistema neišlaikė egzamino per šią krizę. Daug žmonių Europoje ir JAV, kurie anksčiau nieko negirdėjo apie išvestinius finansinius produktus ar kitokius egzotiškus sandorius, buvo nuskriausti finansų rinkų dalyvių. E, vadinamieji e, nebiržiniai e, išvesni finansiniai produktai buvo 8 metų krizės centre, jie padino riziką rinkoje ir e, reikia pasakyti, kad kai JAV mokesčių mokėtojai išgelbėjo AIG bendrovę, sumokėdami 180 milijardų Tai pasirodė, kad ta bendrovė e, labai neveiksmingai valdė 2 trilijonus išvestinių produktų, kaip jau mes sužinojome. Daug iš tų pinigų, e, paramos pinigų paskui per šią bendrovę išplaukė į JAV ir į Europos bankus. Kapitalas rizika nepripažįsta geografinių ribų, Todėl dabartinės rinkos reikalauja bendro koordinuoto požiūrio ir aš labai džiaugiuosi, kad esu šiandien pakviestas čia pašnekėti apie tai. E, prieš pradėdamas diskusiją dėl reformas e, trumpai papasakosiu apie JAV reguliavimo sistemą. Po krizės 1930-aisiais prezidentas Rooseveltas ir kongresas e, sukūrė du rinkos reguliuotojus e, - vadinamąją akcinių popierių ir biržos komisiją ir e, tai, ką mes dabar vadiname CFTC. Pastaroji yra nepriklausomas reguliatorius ir būtent jos pirmininko aš šiandieną čia ir esu. E, CF FTC misija e, yra užtikrinti sąžiningą, tvarkingą priekybą, kad nebūtų sukčiavimo, manipulacijos ir kad nebūtų piknaudžiavimo. Mes taip pat e, prižiūrime, kad e, tarpuskaitos įskaitos padėtų išvengti rizikos rinkose. Reikia pasakyti, kad 90-metyje e, e, e, rinkose įvyko labai didžiulių pokyčių, kurių visų pirma priežastis buvo vadinamieji nebiržiniai finansiniai išvestiniai produktai, E, jie paprastai būdavo šie sandoriai sudaromi ne biržose ir todėl nebuvo stebimi e, nei rinkos dalyvių, nei reguliatorių, nei visuomenės. Maždaug praėjus 30 metų, nors dėl reguliavimo buvo daug diskutuojama, tiek Azijoje, tiek Europoje, tiek JAV ši rinka lieka nereguliuojama. E, jos apimtys 300, 600 trilijonų dolerių. Kitaip sakant, 12 dolerių kiekvienam doleriui e, išreikštam prekiamis ar paslaugomis, kuriu, e, kurios parduodamas pasaulyje. Aš manau, kad e, jeigu kalbame apie reformą, ji turi būti tarptautinė ir visą apimanti. Na ir reikia pasakyti, kad e, kai E, Pittsburgė susitikę e, G20 lyderiai aptarnėjo šią problemą, jie pritarė sprendimą, kad iki 2012 metų visi standartizuoti OTC e, išvestinių produktų kontraktai šu, turėtų būti atliekami per e, centrinės sandorio šalis. Visi produktai čia turėtų būti apimti, tame tarpe ir žemės ūkio produktai. Ir, žinoma, tai turėtų taip pat būti taikoma e, vadinamiesiems kredito rizikos apsikeitimo sandoriams. Mums čia iškyla keletas veiklos ryčių. Visų pirma, pačių brokerių reguliavimas. Antra, sukūrimas atitinkamų e, prekybos platformų ir trečia, kalba eina apie e, centrinės e, tarpuskaitos įstaigas. for the bilateral trades that they keep on their books. Without being brought into a central clearinghouse, these so-called bespoke transactions leave the institutions with great risk. Look... Pasaulyje yra 14 stambių finansinių institucijų, kurios dominuoja šioje srityje 5-6 JAV ir kitos Azijoje. Šios 14 finansinių institucijų, kurios mano vertinimu yra per didelės, kad žlugtų kad vyriausybės negali joms leisti žlugti, jos yra susijusios sandoriais dėl išvestinių vertybinių popierių. Taigi kapitalo mažinimo galimybė riziką sumažintų. Be kita ko, reikia reguliuojančių taisyklių, kad būtų apsaugotos rinkos, kad būtų standartizuoti dokumentai. Tai leistų sutarčių e, nuostatoms supanašėti, o standartus e, padaryti tokius, kad sumažėtų rizika. Na ir paskutinė pastaba, kalbant apie maklerius, reikia e, viską reguliuoti, tai yra reguliuoti jų, ap... registruoti, atsiprašau, jų apyvartą ir sudaryti sandorių registrus kad būtų galima suvokti, kokią veiklą jie užsijima. Antra, mes turime skatinti skaidrumą e, vertybinių popierių rinkose. Manau, kad užtikrins, jį užtikrinsime tik tai tada, kai visi sandoriai tenkins labai griežtus reikalavimus pagal reguliavimo platformas. Jau matėme metų pradžioje ir vasarą, kad kyla ir kitų nesureguliavimų susijusių klausimų, tačiau manau, kad reguliavimas yra sistemos pagrindas. Būtina užtikrinti skaidrumą geresnių kainų ar rinkos mažinimo prasme, tai taip pat sudaryt, suteiktų galimybės daryti geresnius sandorius. E, štai prieš 13 mėnesių jie pradėjo kalbėti apie toksiškas medžiagas ne medžiagas toksišką turtą. Tai yra turtas, kurio negalima apskaityti ir dėl kurio sistema vėlgi tampa neskaidri. Taigi aš manau, kad skaidrumas ir registrų sudarimas yra esminiai, bet ne vieninteliai elementai. Vėliau turbūt kalbėdami apie finansinę reformą kalbėsime apie tai detaliau. Na, o kalbant apie nebižnius išvestinius popierius, reikia nepamiršti ir tarp užskaitos įstaigų, kurios atsirado Junktinėse Amerikos valstijose. Uh, e, XIX amžiaus pabaigoje. Tai yra institucijos, kurios turi reguliuoti priekybą abiejose sandoriaus pusėse tai yra institucijos atlaikiusios didelės audras, e, didžiąją depresiją, bankų bankrotus, du pasaulinius karus. E, taigi e, kyla klausimas, koks vaidmuo šioms institucijoms tenka dabar. Turiu pasakyti, kad jos neveikė puikiai, tačiau vis dėlto atsilaikė esant įvairioms sudėtingoms aplinkybėms. Ir aš manau, kad šių institucijų veikla prisidėjo prie maklerių darbo skaidrumo. Maničiau, kad turėtume vengti e, susijęti šių įstaigų darbą su konkrečiomis geografinėmis vietomis, nes tai sumažintų kapitalo rinkų efektyvumą ir paskirstimą. Manau, kad e, reguliuojančios institucijos ir čia Europoje ir e, Junktinės Amerikos valstijose privalo turėti aiškę informaciją apie tai, kas vyksta rinkoje ir galėtų visapusiškai e, prisidėti prie rinkos reguliavimo, kas būtų palanku mokesčių mokėtojams. O dabar trys aspektai apie konkrečias dalis. Visų pirma, tai yra kredito rizikos apsikeitimo sandoriai. <clears throat> Labai svarbu reguliuoti maklerius ir dilerius tai ženkliai sumažintų kredito riziką ir prisidėtų prie išvestinių popierių rinkos funkcionavimo. Bet to nepakanka. Tokie kredito rizikos apsikeitimo sandoriai yra susijęti su labai konkrečiomis funkcijomis ir, ir bruožais. Pavyzdžiui, kaip a, vyriausybės vertybiniai popieriai draudimas ar panašiai. Taigi JAV vyriausybė nustatydama bankams kapitalo minimumo reikalavimus turi atsižvelgti ir į kitus reikalavimus panašiai kaip ir draudimo produktų atveju. Dažniausiai apsikeitimo e, e, kredito rizika sandoriai numato tam tikrą premiją išmokama pradžioje. Tačiau jeigu įmonė išmokėjusi ženklės sumas paskui nebegali padaryti, sumokėti įsipareigotų sumokėti įsipareigotų sumų, tai čia galima pasinaudoti tam tikrų draudimo fondų. E, čia reikia siekti labai griežtų reikalavimų, kad nebūtų galima manipuliuoti rinkomis. JAV ieško būdų, kaip tam užkirsti kelią. Ir mes visų pirma e, suvokiame, kad rinkoje esama spekuliantų, rinkoje esama e, tam tikrų e, bandymų žaisti, tačiau mes turime sandorius padaryti kuo skaidresnius, kad apsaugotume rinką nuo manipuliavimo galimybės. Taigi e, mūsų rinkos reguliuotojas, vertybinių popierių komisija siekia užtikrinti kad e, šioje ir kitose išvestinių finansinių produktų rinkose būtų taikomi griežti reikalavimai, be kita ko reikalaujame daugiau. Reikalaujame, kad ši reguliuojančioji komisija numatytų numatytų tam tikras įsigijimų ribas, nes bendrovė norėdama priekiauti finansiniais produktais, turi turėti tam tikrą ribą visiems finansiniams produktams, ar tai būtų akcijos ar kiti produktai. Pažiūrėsime, ar Senatas pritars tokiai ribai. Kalbant apie šią e, reguliavimo reformą, buvo prašoma numatyti tam tikras išimtis bankai sveikino šią reformą, tačiau prašė išimčių jiems. Na, klausimas jums, ar Europoje taip pat bankai kartais prašo išsiderėti išimčių? Pas mus tai jau tikrai taip būna. Bet aš manau, kad čia į centrinę E, sistemą ar registrą reikia įtraukti kuo daugiau sandorių, kad būtų kuo mažiau išimčių daromų galutiniam vartotojui kad būtų galima suderinti išlaidas ir panašiai. Išlaidos jau yra atspindėtos išvestinių popierių sandoriuose, tačiau manau, kad jeigu paliksime daug išimčių, tai sumažins reformos ambicingumą. 2008 jau tai matėme kai reforma nebuvo plačiai apimanti, tai dažnai nuo to nukentėdavo e, mokesčių mokėtojai, kurie turėdavo mokėti už bankrutavusius bankus. Taigi išimtis turėtų būti kiek įmanoma labiau apribotos. Štai JAV mes darome taip, mes remiamės tarptautinę statistiką ir sandoriai tarp maklerių ir nefinansinių institucijų yra reguliuojami. Nefinansinės institucijos tai yra gamintojai ir panašiai. Tai yra 9 procentai visų sandorių. Na, o 57 procentus visų sandorių sudaro dileriai ir komercinės institucijos ar finansinės institucijos. Tai pavyzdžiui, galėtų būti tokie sandoriai kaip stambus bankas ir draudimo bendrovė ar E, rizikos draudimo institucija. Taigi 9 procentams e, sandorių mes galime padaryti išlygas. Pavyzdžiui, tai būtų sandorius tarp banko ir e, skrydžių bendrovės. Tačiau nedaugiau ne išimčių. Na ir paskutinė pastaba, baigiant apie išvestinius finansinius popierius, žinote, kad uh, žiniasklaida dažnai um, operuoja valstybių galimybėmis pasinaudoti nebežniais išvestiniais po, e, produktais. E, daug kalbama apie tai, kas vyksta Graikijoje ir kitose valstybėse. Taip, prie situacijos prisidėjo ir išvestiniai finansiniai produktai. Žiniasklaida kartais sako, kad E, dažnai naudojamasi tokiais išvestiniais produktais, bandant struktūrizuoti e, nerinkinius sandorius. Dažnai e, tokiais produktais pasinaudojama apsisaugant nuo rizikos. Tačiau žiniasklaida mini atvejį, kaip vieno milijardo dolerių paskola buvo išreikšta e, tokiais išvestiniais finansiniais popieriais. Graikija tai padarė, bandydama sumažinti deficitą. Bet tokie sandoriai galbūt reikalauja ir centrinės tarpuskaitos. Ir tokiu atveju e, negalima išplėsti. E, įsiskolinimų milijardų eurų, nes tai yra tam tikras užstatas tą pačią sumą. Ir reguliuojančioji institucija turi turėti įgaliojimų nustatyti aukštą kapitalo ribą, kad užkirstų kelią tokiems sandoriams ateityje. Tai yra tik viena iš priežasčių, kodėl mums reikia reformos e, Aš e, manau, kad tarptautinis koordinavimas pasiteisina ir efektyvus. Ir Mūsų stebina tai, kad nors mūsų a, politinė sistema ir kultūra skiriasi, mes einame tokiu pat keliu, a, kurio tikslas sumažinti riziką visuomeniai ir užtikrinti didesnį skaidrumą. Nors nebiržiniai išvesniai finansiniai produktai yra labai sudėtingas rytis, vis dėlto joje įmanoma užtikrinti tam tikrą skaidrumą ir tikiuosi, kad iki metų pabaigos mūsų pozicija bus ma maždaug ta pati. Dėkui. Dėkuoju, dabar atsakysiu jūsų klausimus. That... Dėkuoju. Iš tikrųjų buvo labai naudinga jūs išklausyti ir jau turiu nemažai narių, kurie norėtų užduoti jums klausimų. Taigi, pirmiausia, siūlau užduoti po vieną klausimą. Ir po to žiūrėsim, kaip yra su laiku, galbūt mes galėsime apjungti tos klausimus. Elis. Tins. Kay Swinburne, Arlene McCarthy, Pavanche Beres, um, Pascal Campa is just. Štai šie nariai yra mano kalbėtojų sąraše. Ar būtų daugiau? Tai. Tyler, Sven Giegold. Anybody else? Ar dar kas nors? Any advance on Vicky Ford? Kad dėl Vicky Ford. Taigi galbūt suteiksiu žodį iš karto dviems nariams. Lysi, prašau. Dėkoju, dėkoju už tai, kad atvykote į mūsų posėdį, posėdį ir už tai, kad suteikėte štai tokios įdomios informacijos. Ir mano klausimas yra gan bendro pobūdžio ir paprastas. Jūs minėjote ir iš tiesų esate teisus, sakydamas, kad nebėra ribų, geografinių ribų verslui, sandoriams Na ir po šios krizės tiek JAV, tiek ir ES e, valdžios institucijos bando reglamentuoti. Bet ar manote, kad tai yra tinkamas laikas e, bandant e, nustatyti kažkokį labiau struktūrizuotą pagrindą mūsų tarp instituciniams santykiams e, tarp JAV ir ES. Atsižvelgiant į tai, kad abiejose Atlanto pusėse procedūros yra labai sudėtingos, tai galbūt būtų iš tikrųjų naudinga, kad mes derintume mūsų reglamentavimo procedūras, kurias bandame įdėkti tam, kad būtų išvengta disbalanso. Taigi arba mes tai turime padaryti dabar, arba nieko metu nebepadarysime. Taigi norėčiau paklausti, ką turėtume derinti tarpusavyje tam, kad būtų užtikrinta suderintas priežiūros pagrindas, pavyzdžiui, galvojant į tam tikrus tarptautinius sustarimus, galbūt e, kažkokias bendras institucijas. Ačiū. Na, jūs e, išgirdote daug informacijos, prašau, jūs nepamiršyti atsakyti, o dabar kitas narys. Prašau. Dėkuoju, dėkuoju, ponė Gensleri, už tai, kad atvykote pas mus. Norėčiau jūs širdingai pasveikinti socialistų ir demokratų vardu. Taip pat dėkuoju už tai, kad e, taip įnešėte šviežio oro gūsio. Na, atkreipėte dėmesį į panašumus tarp JAF ir ES ir vienas iš panašumų yra tai, Tai yra tie, kad tie rinkos dalyviai mano, kad reikia reglamentuoti visus kitus, bet ne jų veiklą. Na, tiesą sakant, dabar daug ir gražiai kalbama apie reformas ir reglamentavimą, tačiau kai jau pradedama kalbėti konkrečiai, tai pato sakoma, taip ir nelik sudėtinga ir neįmanoma reglamentuoti. Taigi norėčiau paklausti, e, kokis paketą, tik manote, kad patvirtins JAV senatas. Ir jūs taip pat labai įkvevečiai kalbėjote apie reglamentuotojo vaidmenį. Taigi norėčiau paklausti, gal pagal jūsų koncepcijas tas reglamentuotas yra institucija, kuri nustato labai griežtus reikalavimus ir įsipareigojimus, o galbūt tai yra institucija, kuri lankščiai žiūrės į rinkos veikėjus ir nustatys jiems skirtingus reikalavimus, darydamas skirtumą atsižvelgiant į rinkos e, situaciją. Taigi daug gandų, daug veiksmų laisvės, kai kalbame apie išvestinių finansinių produktų reglamentavimą, jūs kalbėjote apie priekes ir Taigi, e, jeigu mes išimsime konkrečias prekes, tai kaip bus su tų finansinių produktų reglamentavimu? Dėkuoju šios labai gerus klausimus. Kai dėl tarptautinio bendradarbiavimo, tai iš tikrųjų manau, kad e, abiejose Atlanto pusėse mes labai gerai bendradarbiaujame šiuo metu. Tačiau tai vienas iš narių paklausė, kaip tęsti šį bendradarbiavimą, kaip jis atrodys ateityje. Nu, kai kalbame apie bendradarbiavimo turinį, tai man atrodo, mes norime tuo pačiu dalyku, tai yra aukštesni kapitalo reikalavimai, sandorių registrai ir taip toliau. Na ir šiuo metu yra svarbiausia keletas dalykų. Pirmiausia, kad JAV patvirtinti e, teisės aktai ar ir Europos Sąjungoje patvirtinti teisės aktai turėjo leisti gauti informaciją iš sandorių dalyvių, nes svarbu gauti tokią informaciją apie sandarių maštus ir taip toliau. Na ir, tarkim, yra, tai būtų 13 tarptautinio masto institucijų, galbūt galėtų jos būti įsteigusios Paryžiuje, Londone, um, Bruselė, gal kur nors Vokietijoje ir tokioms institucijoms reikėtų gauti informaciją. Tai yra susijęs su kito nario klausimu. Aš manau, kad reglamentuotojui reikia veiksmų laisvės. Na, aišku, gali būti nustatytos griežtos taisyklės, pagal kurias, tarkim, sandariams ar įmonėms būtų taikomas kapitalo reikalavimas, reikalavimas registruoti sandarius registruose tam, kad galima būtų stebėti riziką per tarpuskaitos namus. Tai yra, kad sandoriai būtų tvarkomi ir tarpuskaitos narių. Ką ketina parengti Senatas? Na, aš manau, kad greičiausiai šių metų eigoje JAV prezidentas pasirašys atitinkamą teisės įstatymą na, dėl politinių e, priežasčių procesas yra gan laikas, tačiau laika, reikia daugiau laiko, tačiau JAF yra demokratinė šalis ir aš manau, kad JAF prezidentas pasirašys atitinkamą teisės aktą šiais metais. Na ir atrodo, yra plačiai sutarima dėl aukštesnių kapitalo reikalavimų, dėl priežiūros per tarpuskaitos namus. Na ir šiuo metu Tu daugiausia politinėse diskusijose kalbama apie išimtis, neįprastas išimtis. Na, e, politikai mano, kad e, nereikia išimčių, didžiųjų bendrovių atstovai nori išimčių. Na, nežinau, kaip, koks sprendimas buvo sprimtas dėl finansinių reikalavimų, tačiau greičiausiai vis dėlto užtruks daug mėnesių, kol bus prieitas sprendimas. O taip pat e, reikalavimas skaidrumą užtikrinti sandorėse. Tai apie tai buvo kalbama ir G20 ir buvo atitinkamas pareiškimas. Na, na, Wall Street'o gatvė yra, egzistuoja tam tikra savo logika. Na ir perkeliant informaciją, JAV ir E, JAV ir ES finansinių rinkų dalyviai nenori atskleisti tos informacijos visuomeniai, o dėl prekių. San, prekybos prekiamis sandario, tai taip, jie turi būti apimti reglamentavimo. Dar 1920 metais prekyba prekiamis buvo jau traukta į tarpuskaitas namų veiklą. Na ir po 80-90 metų mes turime nebiržinius sandorius, prekybos prekiamis sandorius, tai dažniausiai yra prekyba maisto produktais ir taip toliau. Bet aš manau, kad e, visi sandoriai turėtų būti reglamentuojami tam, kad būtų apsaugota visuomenė. Juolab, kad šie sandoriai įtakoja uh, tiekimą, aprūpinimą tam timis prekiamis ir todėl labai svarbu užkirsti kelią bet kokiam manipuliavimui. Um... Dėkoju. Wolf Klints. Dėkoju. Manau, kad mūsų tikslai, kurių siekiame, yra tokie patys - daugiau skaidrumo, mažesnė rizika, kova su sukčiavimu ir taip toliau. Bent jau tokia yra mintis. Ir kai aš e, galvoju apie tą laiką, kai paskutinį kartą Vašingtonė sustikome su pon Frank, mes e, ten tada kalbėjome apie centrinę tarpuskaitą, tarpuskaitos įstaigas. Jis mums e, maždaug taip išsireiškia, kad tokia mintis, jeigu bus įgyvendinama, bus panaši į karo paskelbimą. Taigi, ta mintis jam nepatiko dėl to, nes verslas, kuris dabar veikia JAV, migruos į Europą. Taigi klausimas būtų toks, o kas privertė jį pakeisti savo nuomonę, jeigu jis ją pakeitė apskritai. Antra. Jis gana aiškiai sakė, kad finansinių rinkų tarpusavio sąsajos reikalauja kad e, ieškodami sprendimo, kaip reguliuoti šį verslą, turime žiūrėti globaliai. Kitaip sakant, antraip sukursime konkurencijos iškraipimų, e, reiks ieškoti kažkokio tai konkurencinio arbitražo galimybių ir taip toliau. Bet jūs paminėjote 600 trilijonus dolerių sumą ir ji rodo labai aiškiai, kad ne tik turime tinkamai e, tą rinką reguliuoti, bet taip pat ir tai, kad e, prisiminti tai, kad tokie sandoriai yra grinai spekuliaciniai, jie ekonomikai nieko net neša kai aš e, turiu automobilį, apsidraudžiu nuo galimos avarijos, bet jeigu automobilio neturiu, tai tada iš vis e, neperku draudimo. Todėl man visiškai neaišku, e, kodėl e, dabar kai kam, kas neturi Graikijos vyriausybės vertybinių popierių, yra būtina pirkti draudimą. Ir aš manau, kad kai bus tinkamai reguliuojama, tas verslas apskritai išnyks. Na, kai kalbam apie centrinę tarpuskaitą ir jūs e, JAV jau maždaug panašiai galvojate, tai reiktų pasakyti, kad e, e, tos 12, 13 ar 14 didžiųjų institucijų, kurios jau dabar pasaulyje veikia, E, kol kas e, nepriima tos minties, nes jeigu jos e, sutiktų su ją, tai tada turėtume jau tą centrinę tarpuskaitą. Ačiū pirmininkė, pabandysiu trumpai. Tema man yra pakankamai įdomi ir apie tų galatinių vartotojų problemą norėčiau paklausti. E, aš e, savo šalyje turiu tam tikrų e, įmonių pavyzdžių, kurių pelno marža yra labai labai nedidelė. Ir jos privalo vienai per kitaip draustis, draustis nuo visų verslo rizikų. Ir e, būtent dėl tos mažos maržos jie privalo tiesiog privalo e, draustis e, nuo visokiausios rizikos. Ir vadinasi, e, kaip galutiniai vartotojai, jiems turi būti, jiems turi būti galimybė pasinaudoti išimtimis. Mane neramina tai, kad aš nematau skirtumo tarp uh, išvestinio finansinio produkto, kuris yra parduodamas e, tam, kad galėtų apsidrausti. Ir e, to, ką daro kai kurie bankai. Taigi, e, korporatyviniai galtiniai vartotojai tarsi įtraukimi į visą tai, bet jų santykis su banku yra kliento ir banko santykis. Todėl, e, ką bedarytume, neturėtume bandyti stabdyti galimybių toms įmonėms atsigauti. Dar kitas klausimas. Aš kalbu apie uh, vartotojų galimybę e, turėti prieigą prie CCPs. Ar tikrai e, turėtume e, ir toliau remtis atskirais CCPs, ar nereikėtų juos e, kažkaip e, klasteriuoti, dėti į, į didesnės grupės? Na ir kalbant apie ateitį, kodėl mes kalbame vien tik tai apie e, išvestinius finansinius produktus. Kodėl nereikalaujame, kad e, skaidrumas būtų taikomas visiems finansiniams instrumentams, produktams? Kodėl, neturim, e, kodėl mums nesiekti skaidrumo visose finansinėse rinkose ir kodėl nežengti toliau? Pabandysiu dabar atsakyti. Dabar e, pradėsiu nuo galtinio vartotojo e, problemos. Aš e, sutinku su gerbiamąją parlamento nare, kai ji sako, kad galtiniai vartotojai savo veiklą turi turėti galimybę draustis, bet tuo pat metu mums reikia mažesnės rizikos sistemoje. Aš a, Aš manau, kad rizikos bus mažiau, e, jeigu e, sandoriai e, bus daromi per centrinę tarpuskaitą. Jeigu centriniai vartotojai turės išimti iš tos taisyklės, tai tada rizikos lygis rinkoje neišvengiamai bus aukštesnis. Ir čia ypač svarbu, kad finansiniai sandoriai, kuriuos sudaro didelis draudimo kompanijos ir taip toliau, nebūtų čia e, tokių išimčių subjektais. Norėdami pasiskolinti daugiau e, negu kad jums priklauso, jums paprastai tenka uh, E, kažką na, e, užstatyti. E, Stavrumuose dabar mes kalbame apie galimas išimtis galutiniams vartotojams, bet aš minėjau, kad tokie sandoriai sudaro tik tai 8-9 procentus visų sandorių. Kalbant apie centrinės tarpuskaitos įstaigas, mes manome, kad jos turi būti prieinamos atvirai, visiems. Ne vien tik tai čia eina kalba apie tam tikrą e, suderinamumą, bet e, iš kiekvienos reguliuojamos e, prekybos platformos sandoriai turėtų būti priimami į centrinę tarpuskaitos įstaigą. Mes taip pat manome, kad tarpuskaitos įstaigos, centrinės tarpuskaitos įstaigos turėtų būti atvirai E, valdomas turėtų remtis atvirą e, valdyseną. Reguliuotojai turėtų turėti galimybę prižiūrėti, kaip e, tos įstaigos yra valdomos, jos neturi būti kontroliuojamas tiesiog kažkokių maklerių grupės. Turi būti labai tvarkinga valdymo struktūra, valdyba ir taip toliau. Jūs paminėjote poną Franką. Kalbėjote apie jo mintis prieš 18 mėnesių, bet reikia pripažinti, kad e, jo komitetas parengė labai stiprų įstatymą. Ten yra e, viena kita išimtis, tame tarpe ir galutiniams e, vartotojams Jo mintis taip pat yra, kad e, tarpuskaitos įstaigos e, turėtų turėti laisvę įsikurti bet kur, kur jos nori. E, kalbant apie kredito rizikos apsikydino sandorius, mes turime pripažinti, kad jie turi tam tikrų skiriamųjų brožų, pavyzdžiui, jie gali būti panaudojami manipuliuoti rinkomis. Mes JAV į tą problemą žiūrime taip. Mes turime užtikrinti, kad rinkos reguliatoriai turėtų labai aiškės galės, labai aiškiai tirti bet kurį sandorį ir, ir taip pat e, stebėti, kokio, kokios apimties e, e, pozicijos yra e, prekiaujamos. E, taigi mes e, manome, kad reikia ginti rinką nuo e, manipulacijos, e, tame, tame tarkė prižiūrinti ir sandario apimtis. Regis atsakiau visus klausimus. Kai jūs kalbate apie tam tikras ribas, e, kai kalbama apie apimtis, tai tikriausiai tai turėtų priklausyti nuo e, atskirų e, aplinkybių. Taip pat ponas Klins klausė, kalbėdamas apie 600 trilijonų ir kokia dalis šios sumos būtų spekulacija. Kai kalbame apie apimčių ribojimą, tai tradiciškai, ypatingai kalbant apie žemės ūkio produktus, mes turime tam tikras e, viršutinės ribas, visi žino, kokios tos ribos yra. E, bet e, vertybinių rinkų ir, ir biržos komisija turi tam tikrus labai aiškius nustatytus, e, labai aiškiai nustatytas ribas. Kalbant apie tos 600 trilijonus, aš nežinau, kiek e, tos sumos yra spekuliaciniai pinigai. Ir todėl mums reikia e, šioje rinkoje skaidrumo, kad galima būtų ir atsakyti į tokius klausimus, kaip jūs uždavėte E, taigi, e, bendrų spekuliacinių sumų mes nežinome. Kai kalbame apie išvestinių finansinių produktų rinką, tai e, ji yra likvidi rinka ir Kompiuterinė technologija gali leisti mums e, padaryti ją atvirą ir gerai reguliuojamą. Ar galima bandyti tas pačias principus e, taikyti kitoms rinkoms? Iš tikrųjų taip. Uh... uh Labai ačiū. Toliau Alin ir Pevonš. Norėjau paklausti, užduoti filosofinį klausimą. Jūs sakėte, kad reguliavimo reforma vyksta, nors Volstritas bando įtakoti, e, ieškodamas tam tikrų išimčių na, išleista praeitais metais uh, apie 600 milijonų, uh, bandant užsimti lobistinę veiklą kongreso atžvilgių, taip pat uh, mokama įvairioms interesų grupėms. Nekomentuosiu to, tiesiog noriu paklausti konkretų klausimą apie kredito rizikos apsikeitimo sandorius. Ar manote, kad čia reikėtų uh, uždrausti CDS priekybą. Mm, jūs sakėte, kad čia atsiranda rizika dėl interesų konflikto. Galbūt E, jūs sakote, kad rinkoje dominuoja nedidelė investicinių bankų grupelė, kurie taip pat užsima priekybą kredito rizikos apsikeitimo sandoriais. Gal galėtumėte pakomentuoti Teisingumo ministerijos tyrimus šioje srityje? Dėkoju. Dėkoju, tas pats klausimas kaip ir Arlin. dėl lėšų, kurias finansų sektorius e, išleidžia bandydamas užsimti lobistinę veiklą. 4 milijardai e, dolerių mano žiniomis yra išleista bandant paveikti kongresą. Aišku, gyvename demokratinėje visuomenėje. Ne visada lengva prastumti vieną ar kitą pasiūlymą kongrese vien dėl jo dydžio. Ir dar vienas klausimas Europoje pritaikius bankų gaivinimo sistemą nedaug kas buvo padaryta. Mes pasiekime pažangos priežiūros paketos rytyje. Na, o kokiegi situacija JAV? Atrodo, kad jūsų išeities pozicija skiriasi. Tačiau, kaip e, kažkas iš jūsų vyriausybės narių sakė, uh, procesas rutuliojasi. Galima čia pritaikyti spagetį analogiją, tačiau daugiau to neplėtosiu. Kaip Jūs vertintumėte naujausius prezidento Obamos pasiūlymus e, dėl įsipareigojimo didžiojo dvidešimtuko kontekste? Būtent G20 darbo tvarkė yra derinama uh, tarp partnerių Europoje ir JAV. Ir nežinau, ar JAV kongresą, ar mm, finansų ministerija nustebino G20 susitarimo finansinė pusė. Atrodo, kad e, politika apsisuko 180 laipsnių noriu paklausti, ar apsisukome aplink savo ašį ir grįžome į pradinę padėtį, ar vis dėlto yra pažangos. E, kitas klausimas dėl kredito rizikos apsikeitimo sandorių. Ar manote, jog reikalinga Europos Sąjungoje ar Eurozonoje e, sukurti tarpuskaitos įstaigą e, reguliuosiančią kredito rizikos apsikeitimo sandorius. Graikijos atveju e, suvokiame, kad iš tikrųjų kredito rizikos apsikeitimo sandoriai nefunkcionavo gerai. Turbūt sunku suvokti tos rinkos funkcionavimą. Na, o aš noriu paklausti, kas e, suteikia informacijos apie sandorius e, toje rinkoje. Kaip vertinti Europos tarp užskaitos įstaigų veiklą? Kas leidžia gauti informacijos apie tai, kas vyksta kredito rizikos apsikeitimo sandoriuose? Dėkoju, aš norėčiau padėkoti abiems parlamentarėms uždavusioms filosofinius klausimus. Aš iš prigimties esu optimistas, mano dukteris yra čia, mane leis meluoti. E, manau, kad demokratinėse valstybėse kiekvienas turi teisę išsisakyti, netgi Volstrytas. Kalbu apie nesažiningą konkurenciją. Negalime sakyti, kad kiekvienas laisvai gali pasikalbėti su e, banko atstovais. Vos ryto atstovai turi daugiau įtakos nei mm, paprasti piliečiai. Bankai turi daugiau įtakos. Atsakymas. Na taip, Wall Streetas turi daug išteklių, kad pagrystų savo prašymus, o, o paprasti piliečiai aišku to neturi. Uh, Mes pasisakom, mes kaip e, reguliuojančio institucija kalbame apie tai, kad vyriausybė mus nuvylė. Nuvylė ne tik mūsų piliečius, bet ir viso pasaulio piliečius. Manau, kad visi e, tai suvokia, kongresas tai suvokia. Galbūt mes nepasiekėme visko, ko iš mūsų reikalavo prezidentas, ką aš pats propagavau ir kviečiau daryti, bet vis dėlto padarytas ženklus žingsnis į priekį, sumažinant riziką švestinių finansinių produktų rinkose. Esu optimistas ir pasakysiu, kad kredito rizikos apsikeitimo sandorių srityje reikia labai griežto paketo reguliuojančio e, institucijų teikiančių rinkai tuos sandorius veiklą e, e, leidžiančio rinkos reguliuojančiams institucijoms užsijimti, taip sakant, policininko veiklą. Galima, aišku, pritaikyti draudimą tokiems kredito rizikos apsikeitimo sandoriams, nežinau, kaip tai praktiškai būtų daroma. Netgi tiems pirminiams kredito rizikos apsikeitimo sandoriams tai galima padaryti, tačiau vis dėlto tokie sandoriai turi e, draudžiamų palūkanų galimybę. Bet draudimą, pavyzdžiui, galima lengviau pritaikyti e, tam tikriems e, praktiniams dalykams, pavyzdžiui, lengviau apdrausti laivą nei sandorių. Priminsiu istorinius laikus karaliaus Jurgio antrojo valdymo laikotarpį, kai atsirado tokie e, draudimo sandoriai. Tačiau visų pirma, kalbant apie išvestinių finansinių produktų rinką, čia reikia griežtų e, reguliuojančių nuostatų, reikia skaidrumo, reikia informuoti visuomenę apie gaunamą e, pelną ir e, suteikti labai griežtas žaidimo taisyklės. Tai būtų geriau nei visiškas tokių sandorių draudimas. O kai dėl kitų klausimų, dėl prezidento Obamos, tiksliau dėl e, Teisingumo ministerijos inicijuotų tyrimų, aš negaliu jų komentuoti dėl savaime suprantamų priežasčių. O kai dėl klausimo dėl interesų konflikto. Buvo užduotas konkretus klausimas. Ar jūs e, išvelgėte interesų konfliktą? kai e, pagrindiniai didžiausi bankai užsima kredito rizikos apsikeitimo sandoriais ir juos reguliuoja patys. Atsiprašau, neperskaičiau klausimo. Taip, reikia kalbėti apie tam tikrą koncentravimąsi rinkose, finansinių institucijų koncentraciją ir nepriklausomai, kur ji susidaro, tai kelia riziką mokesčių mokėtojui. Pirma, tai yra dėl to, kad reikia e, mokesčių mokėtojų įsikišimo, bandant kontroliuoti e, tokią koncentraciją. Ir antra, kaina rinkoje tampa mm, e, nepagrista. Aš e, griežtai pasisakau už tai, kad kredito rizikos apsikeitimo sandoriai būtų vykdomi kuo skaidriau, nes tai leistų pereiti nuo didelės finansinių institucijų koncentracijos prie e, visuomenės dalyvavimo šiuose sandoriuose. Taigi aš prieš finansinių institucijų koncentraciją ne tik tai kredito rizikos apsikeitimo sandorių, bet ir kitų rinkų prasme. Tarpuskaitos įstaigos dabar priklauso nuo stambiausių finansinių institucijų ir tų finansinių institucijų grupių. Aš bandžiau tokiu būdu tarsi atsakyti jūsų klausimą anksčiau, kalbėdamas apie finansinių įstaigų koncentraciją, tikrai nebandžiau jo išvengti. Dabar klausimas dėl prezidento Obamos įsipareigojimo e, didžiam dvidešimtukui. Praeitais metais Pittsburgė numatyti įsipareigojimai didžiaja dalimi atitinka ne tik prezidento administracijos poziciją, bet ir viso kongreso poziciją. Čia kalbama apie sandorių platformas, apie tarpuskaitą apskritai. Vis dėlto kai kurios interesų grupės bando eiti kitų kelių, švengdamos tų įsipareigojimų. Aš tikrai nenoriu vengti klausimų, bet pasakysiu, kad mano specializacija yra išvesniai finansiniai produktai. Bet ar jums priimtina nuomonė, kad Europoje reikėtų tarpuskaitos institucijos? Na, kalbant apie tarpuskaitos įstaigas, svarbu suvokti, jog reikia E, leisti e, JAV, Azijos ar Europos reguliuojančioms institucijoms gauti informaciją apie tokios tarp užskaitos institucijos veiklą nepriklausomai nuo jos geografinės padėties jeigu suteiktume geografinės apriepties įgaliojimus, apie ką jūs ir kalbate. Manau, kad vis tiek reikėtų numatyti susitarimus dėl informacijos mainų. Tai yra, kad kitos šalies e, reguliuojančio institucija galėtų gauti informaciją apie kitoje jurisdikcijoje esančią tarpuskaitos įstaigą. Manau, kad būtų neblogai, jeigu būtų tarpuskaitos įstaiga vienoje iš ES valstybių ir mums teiktų informaciją. Kai dėl JAV tarpuskaitos įstaigos, tai jos veikla nėra e, reglamentuojama kaip tam tikros priekybinės institucijos ar e, institucijos turinčios sandorių registrus veikla. Bet dabar mes turime galimybę teismo e, proceso tikslais pasinaudoti e, šios įstaigos turimą informaciją. Dėkoju. Uh, Pascal, Pascal, o pada Catherine. Norėčiau sugrįžti prie jūsų pasiūlymo apie riboti finansinių, išvesnių finansinių produktų postus. Taigi norėčiau paprašyti jūsų konkrečiau paaiškinti, kaip tai galėtų būti daroma ir kokia institucija galėtų priimti sprendimus dėl šių dalykų, kaip jie būtų įgyvendinti JAF ir galbūt net ir tarptautiniu lygiu. Catherine. Dėkuoju, Sharon. Dėkuoju už tai, kad atvykote pas mus šiandieną ir atvirai apie viską kalbate. Kartais sakėte, kad e, gali pasiekti sėkmės tik pasimokęs iš savo nesėkmių ir klaidų. Na, taigi dabar pasižiūrėjus, taigi norėčiau paklausti, ar mes. Uh, E, pasimokėme iš krizės ar tiesiog nepakankamai rimtai žiūrime į riziką, kai dėl saskaitybos standartų, tai galbūt ir vis dėlto tarptautiniu lygiu dar esame gan toli nutolę nuo kažkokio susitarimo, kaip jūs į tai žiūrite. Kai dėl tų vadinamųjų postų, na tai taip, mes turime uh, atitinkama institucija, kuri atsakinga už atitinkamų sprendimų prieimimą, pavyzdžiui, žemės ūkio, sand... prekybo... prekybos žemės ūkio produktais ir jų sandaris rytyje. Taigi ir busimieji sandariai e, žemės ūkio produktais yra reglamentuojami pavyzdžiui, yra nustatomos tam tikrą metų laikotarpį ar metams tam konkreti suma. Na, ir užtikrinama, kad vis dėlto rinkoje išlieka nemažai veikėjų. Na, na ir tiesą sakant, tai yra veikiau taikoma spekuliantams. O kai dėl um, apsikeitimo kredito rizikos sandariais, taigi vėlgi CFTC ar kitos institucijos nustato taisyklės, tai yra reglamentuojamas. Ir pasikeitimas e, kredito rizika tai yra tik tais vienas iš vistinis finansinis produktas. Taigi ir turime dar kitas garantijas ar draudimas būsimi, bus, būsimų sandorių draudimo formas. Taigi mes norime, kad kongresas nuspręstų įsteigti atitinkamą valdžios instituciją, kuri tai prižiūrėtų. Kalbant apie bendrąją verslo kultūrą Wall Street'e, galima tikėtis, kad atsitiks taip, kaip jūs sakote. Mano patirtis, darbo ten patirtis rodo, kad ten e, dirba labai labai daug e, profesionalų, bet tai nereiškia, kad įmanoma visiškai išvengti klaidų. E, tai yra kultūra, kurios centre yra kuo maksimalesnis pelnas. Taip pat ir stengimasis e, maksimalizuoti uždarbį. Tiesiog e, mūsų kaip reguliuotojų ir jų e, prievalės ir atskaitomybė yra skirtinga. Vis tik tai aš manau, kad kol kas sistemoje egzistuoja labai reali rizika. E, Meriai Šapyrau, su kuria man teko dirbti, mano, kad reikia dar labai daug ką nuveikti. E, yra institucijų, kurios puikiai bendradarbiauja su vertybiniu popieriu ir biržos komisija, bet e, iš tikrųjų reikia labai labai daug, dar daug ką nuveikti. Dabar paklausa Ani Podimata. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju prelegentui už e, puikų ir įdomų pasisakymą ir atsakymus. Pati turiu du trumpas klausimus. Pirmiausia, e, mes e, su dideliu susidomėjimu stebime diskusiją JAV dėl vartotojų apsaugos agentūros galimo įkūrimo. Nežinau, kaip dabar ten reikalai yra šiuo metu, bet e, mes e, manome, kad tai yra įdomi mintis, kuris siunčia mokesčių mokėtojams žinia, kad jų e, interesai yra dabartinės diskusijos centre, kai kalbama apie būtinas reformas dėl geresnio reguliavimo ir finansinių rinkų priežiūros. Gal galėtumėte šiek tiek smulkiau apie tai papasakoti? Kokiu būdu jūsų manimų galėtų tokia agentūra veikti? Ir žinoma, jau girdėjome, kad e, jau pareikšta įvairių nuomonių dėl šios minties. E, tad e, jūsų nuomonė, ar yra dar šansų, kad e, bus sukurta nepriklausoma vartotojų apsaugos agentūra, ar yra kaip nors kitaip. Antras klausimas, jūs paminėjote, kad išvesniai finansiniai produktai prisidėjo prie dabartinės situacijos Graikijoje. Kalbėjote ir apie tai, kokį suvaidino vaidmenį kredito rizikos apsikydinimo sandoriai čia. Bet e, jūs turbūt žinote, kad ir Graikijoje, ir ne vien tik tai Graikijoje, kanclerė Merkel, e, ponas Sarkozy ir e, Graikijos premjeras bei eurozonos pirmininkas savo laiškę pareikalavo, kad būtų visiškai aiškas kredito rizikos apsikeitimo sandorių taisyklės Ypatingai, kai kalbama apie tokius sandorius susijusius su suvereniomis skolomis. Ar manytumėte, kad tokie sandoriai, kai kalbame apie suverenę skolą, yra uh, legitimi alternatyva? Viki. Labai dėkui, e, jūs labai aiškiai pasisakėte. Aš visada pati sakydavau, kad reikia žiūrėti į globales rinkas ir e, ieškoti globalių sprendimų. Jūs e, paminėjote kad egzistuoja dideli finansiniai centrai šioje globalioje rinkoje. New Yorkas, Londonas, bet pirmajame dešimtuke aš pasigėdau kitų Europos miestų pavadinimų. Manau, kad e, jūsų analogija, kai jūs kalbate apie kredito rizikas apsiekimo sandorius ir lyginate juos su tuo, kas vyksta draudimo produktų rinkoje, buvo labai e, vykęs palyginimas. Todėl aš manau, kad šitoj e, situacijai reikėtų galvoti štai kaip, jeigu aš e, perkiaučiau su Graikijos e, kompanija ar e, pardavinėčiau atostogas tenai, galbūt reikėtų man e, apsidrausti nuo rizikos, e, kuri galėtų globaliai kilti toje šalyje. Jūs minėjote, kad dabartinė reguliavimo sistema e, apvylė visuomenę, bet tiesą sakant, jie apvylė ir pati save. Šiandien daug kalbame apie sprendimų paiešką, ir kalbame apie galimas e, išimtis. Bet čia reikėtų susilaikyti nuo bendrų e, deklaracijų, kad visi savo prašo išimčių. E, todėl iš tikrųjų reikėtų žiūrėti į devynis tuos procentus, kuriuos minėjote, o ne į likusius 91 procentą. Yra problema susijusi su e, tarpus, tarpuskaitos įstaigų skaičiumi, su biržų skaičiumi, nes bent jau ES mes galime atsidurti situacijoje, kur rinka bus labai fragmentuota, suskaldyta. Tai gali tada vesti prie koncentracijos, bet to pačiu ir prie galimo e, rizikos didėjimo E, nes jeigu turėsime vieną tarpuskaitos įskaitą JAV, vieną Europoje, tai galėtų sukelti ir problemų. E, jūsų e, pastabose apie tai, kad tarpuskaitos įskaitos duotų daugiau skaidrumo ir sumažintų kainas. Bet aš galvočiau apie didesnę e, konkurenciją tarp biržų ir mažesnę riziką ir teisingesnę kainodarą. Bet ir vėl e, čia pastarojame metu girdime ir pozityvių, ir netokių pozityvių e, ženklų Tas argumentas, kad automatiškai atsiras e, geresnės kainos, e, toli gražu nėra šimtų procentų e, teisingas, reikia galvoti taip pat ir apie ga, galimą rizikas padėjimą ir apie taip pat e, tai, kad būtina ir konkurencija. Ačiū už klausimus. Kalbant apie vartotojų apsaugos agentūrą, e, E, tai labai svarbus klausimas. Dabartinė administracija galvoja, kad e, e, vartotojai turėtų būti geriau apsaugoti. Žinoma, su krize susiję išvestiniai finansiniai produktai, bet taip pat ir nekilmojo turto antrinės paskolas prie to prisidėjo. Taigi, buvo administracijos pasiūlymų, kuriuose, žinoma, yra ir išimčių, bet e, tas paketas kol kas yra vis dar svarstomas e, senate. E, reikalas tas, kad ta apsauga, kuri anksčiau egzistavo, daugiau buvo bankų reguliuotojų apreptyje Aš pats asmeniškai nesu labai arti susijęs su tais dalykais, atsižvelgiant į savo e, reguliuojančios įstaigos veiklą, bet galvoju, kad administracijai vis tik reikėtų tai padaryti ir kad čia yra tikrai daug darbo, ypatingai dirbant su komerciniais bankais. Kalbant apie kredito rizikos apsikeitimo sandorius, apie tai buvo nemažai jau klausimų Aš manau, kad nepaprastai svarbu čia įgyvendinti plačią reformą, kalbant taip pat ir apie apskritai išvestinius finansinius produktus. Laišką, apie kurį jūs kalbėjote, aš pats skaičiau, mums reikia tam tikrų įstaigų, kurios iškirstų kelią manipulacijoms, e, taip pat e, apimtims, bet e, potencialiai uždrausti tuos grinuosius e, kreditų rizikos apsikinimo sandorius. E, ši mintis galbūt nėra tokia priimtina. Nes e, kartais labai sunku dažnai pamatyti, ar rizikos fondas E, savo sandoriais iš tikrųjų jau spekuliuoja, ar tai yra nespekuliaciniai sandoriai. Aš manau, kad, kad kredido rizikos apsikeitimo sandoriuose mes daug pasiektume, jeigu e, priverstume, kad e, tokia prekyba būtų skaidresnė. Man taip pat malonu matyti, kad jūs ir toliau ketinate svarstyti šį klausimą. Aš manau, kad tie išvestiniai finansiniai produktai galėtų būti, e, taip sakant, e, nukreipti į centrinės tarpuskaitos įstaigas. Kalbant apie kreditų rizikos apsikeitimo sandorius, e, aš manau, dauguma iš jų turėtų būti standartizuoti. Ar tai e, būtų e, suverenus e, produktai ar e, kitokie. Ir tokiu būdu e, paketas, kuris rengiamas reglamentuojant šiuos sandorius, aš manau, yra geras. Mes uh, Pastaruoju metu stengiamės e, bendradarbiauti drauge e, su Japonijos, Indijos, Meksikos, Kanados, kitų šalių reguliuotojais. E, nepaminėjau dar čia ir Kinijos Bet tiesą sakant, vis tiek turime pasakyti, kad e, likęs pasaulis daugiausia e, yra nukreipęs akis į Europą ir į JAV. Jeigu mes kažko pasieksime mūsų šalise, tai tada tai turės ir įtakos anoms šalims. E, gali būti išimčių, bet apskritai tikrai būtų taip. Dabar dėl tarpuskaitos įstaigų Geografiškai aš nenorėčiau galvoti apie kokį nors reglamentavimą. Tol, kol yra gera, geras reglamentavimas, e, reguliavimas, kol yra pakankamai prieinamas informacijas, nes mes e, norėtume iš tikrųjų e, labai aiškią informaciją gauti iš tokios e, įstaigos, tarpus kaip tos įstaigos, ar jinai Londone, ar Paryžiuje, ar dar kitur. E, tol, aš manau, e, tos įstaigos e, prisidės prie rizikos mažinimo. Viki, ar dar norėjote konkretinti? Noriu paklausti, ar pritarė, pritarėte galimybei, jog draudimo įsigijimas gali sumažinti kredito riziką apsikeitimo sandorių prasme ir tai gali būti patrauklesnis produktas. Taip, aš manau, kad draudimo prasme reguliuojančios institucijos turi nustatyti e, ribas a, institucijoms parduodančioms kredito rizikos apsikeitimo sandorius. E, tai yra kas kita nei e, draudimo produkto pardavimas. A, tai yra kitokia rizika, vadinamoji jump risk O, o įsigijimo, tokių sandorių įsigijimo prasme, vėlgi reikia e, siekti, kad kapitalo standartai neleistų bankams įsigijantiems kredito rizikos apsikeitimo sandorius mažinti kapitalą. Tai yra vadinamoji kapitalo arbitražo taisyklė. Pagal antrąjį bazelio reglamentą nemažai bankų sumažino mm, kapitalą sumažino kapitalo kaštus. Ir iš to buvo galima nemažai pasimokyti. Bazelio komitetas uh, nusprendė, kad dabar reikia riboti uh, kai kuriuos iš jų uh, e, įsigymo dydžių. Dėkoju. Dėkoju Antolin, o paskui Sven. Dėkoju, sutinku su tuo, kad skaidrumas yra tikrai esminis dalykas ir todėl tikrai svarbus žingsnis sprendžiant šias uh, problemas. O kai dėl spekuliavimo, tai tiesą sakant, skirtumas tarp lošimo ir spekuliavimo yra tai, kad lošiant e, azartinius žaidimus pralašia tik lošėjas, o spekuliuojant nukenčia visa visuomenė ir ir tai e, iškreipia rinkas, padidina jų nestabilumą. Ir tarkim, finansų rinkose, jeigu nėra, yra sandoriai ir ir po to sandoriai ir jų sėkme finansiniai veikiai nesuinteresuoti finansų rinkose, tai tai yra sukelia problemų. O taip pat norėčiau paklausti, kaip yra su tuo santykiu tarp finansų rinkų ir tikrosios ekonomikos ir tarp tos rizikos, kurie atsiranda finansų rizikos ir jos poveikio mažinimo tikrojoje ekonomikoje. Na tikrai labai svarbu sumažinti tą poveikį, o taip pat reikia nustatyti iškes taisyklės tiek ir, tiek ir išvesiniams finansiniams produktams, tiek ir tiems uh, produktams, kurie yra apdraudžiami. Taigi reikia labai greitai nustatyti griežtas taisyklės tam, kad būtų išvengti to disbalanso. Ir galbūt tikrai vertėtų pamastyti ir apie finansinių sandorių mokestį, kuris galbūt padėtų užtikrinti um, mažesnė rinka ar mažesnį spekuliavimo mastus. Have... Dėkoju. Porą trumpų klausimų. Visų pirma, mane šiek tiek nustebino tai, jog sakote, kad būtų sudėtinga uždrausti E, teikti rinkai kai kuriuos produktus, tačiau vis dėlto optimistiškai nusiteikęs esate aukštutinės ribos nustatymo prasme. Taigi mane nustebino, kad vieno reiškinio atžvilgių jūs labiau optimistas, kito mažiau. Gal galite paaiškinti? Antra, norėčiau kad atvirai atsakytumėte, ar esamas ryčių, kur reguliavimo ar priežiūros uh, funkcijos Europoje ar kokioje nors valstybėje e, apsunkina jūsų darbą JAV. Galbūt dėl konkurencijos iš Europos jums sunkiau parengti naujus reikalavimus ar griežtinti priežiūros politiką. Trečia, žvelgiant į situaciją pasaulyje, e, kokios priemonės galėtų būti pritaikytos JAV ar Europoje, kad trečiosios šalis e, būtų motivuotos taip pat gerinti savo reguliavimo ir priežiūros politiką. Juk daug kalbame apie pasaulinį bendradarbiavimą ar net pasaulinio e, reguliavimo nu, e, koordinavimą. Tačiau tai reikštų, kad mes savo reguliavimo ir priežios funkciją daryti minimalaus ligmens, mažiau griežtas. Taigi noriu paklausti, kokias priemonės būtų galima taikyti, aišku, nesilaikant protekcionizmo, bet kaip būtų galima paskatinti trečiasias šalis gerinti jų priežiūros ir reguliavimo politiką. Atsakysiu atbulinę tvarką, nes geriausia prisimenu paskutinį klausimą. Manau, kad visada yra iššūkis kad jeigu Europa ir e, JAV judės į priekį, e, ta pačia linkme eis ir kitos jurisdikcijos. Tačiau čia išvelgiu keletą aplinkybių. E, didžiaja dalimi ši rinka sudaryta iš stambių finansinių bendrovių. Ir, ir jeigu tam tikri reguliuotojai nustato taisyklės JAV ar Europoje, tai stambios finansinės institucijos iš konsoliduotos grupės pozicijų žiūrės į tuos reikalavimus. Tai nebus kažkoks tai individualus požiūris, bet tai jau bus požiūris nulemtas stambaus konglomerato ir jeigu įmoniai e, ar bankui, finansiniai institucijai nebus palanku e, dirbti vienoje jurisdikcijoje, tai jis didžiąją savo darbo e, dalį perkels į savo dukterinę įmonę ir filialą. Mes tai vadiname geografinę konglomeraciją, bet štai pasakysiu, kad tos finansinės grupės būrėsi į 20 ar stambesnės grupės. E, kai dėl produktų rinkų, beje, klausėte apie žemės ūkio produktus, tai norint taikyti tam tikrą patikrą priekybai, e, mes turime tam tikrą e, reguliavimo sistemą, vadinamąjį regulatory hook. Štai pavyzdžiui, Kanzaso valstija yra numačiusi tokią reguliavimo sistemą klausėte apie tai, kas apsunkina mūsų darbą. E, na, tai, kas dažnai vykdome Europoje, mums neatsiliepia arba dažnai tos spekulacijos turi įtakos Monako bendrovėms ir panašiai, bet pasakyti pasakysiu, kad finansų e, institucijoms palanku turėti tam tikras spragas, įstatyminės spragas ar plyšius sistemoje. Būtų gerai e, daugiau informacijos gauti apie tai, kas vyksta kredito rizikos apsikeitimo sandorių rinkoje, bet dažnai mus riboja bankų paslapties e, reikalavimai, bet šiaip jau norėčiau pasidžiaugti veiklos koordinavimu tarp JAV ir Europos. E, kalbate apie tai ar geriau taikyti apribojimus, ar geriau taikyti visišką draudimą. Vėlgi čia yra labai siaura riba tarp rizikos ribojimo ir spekulacijos, tarp griežtai um, kredito rizikos apsikeitimo sandorių, vadinamųjų naked sandorių ar kitokių. Taigi ta skiriamoji riba dažnai nėra labai ryški. Uh, Tačiau aš manau, kad reikėtų eiti tuo keliu, kuris leistų reguliuojančiai institucijai gyvendinti savo funkcijas. Buvo klausimas apie skaidrumą ir atsiprašau, galbūt neteisingai prisimenu, tačiau klausėte apie problemas atsirandančias dėl spekulacinės veiklos. Uh, Jūs teisūs sakydami, kad daug rizikos yra paverčiama išorinė rizika. Dažnai tokiu būdu siekiama tą riziką ir jos pasakmes perkelti ant visuomenės pečių sumažinant finansinių institucijų riziką. E, jos tarsi E, ryšiai tarpusavyje yra padaromi mažiau matomi, daug kas perkeliama tarpuskaitos įstaigai. Aišku, čia mes siekiame standartus padaryti griežtesnius, bet nieko nemokamo nėra. Dažnai yra kalbama, kad nenorima nustatyti aukštesnių kapitalo reikalavimų finansinėms institucijoms. Tai yra iššūkis e, mūsų vyriausybės politikai. O kai dėl individualių spekuliantų bandant pasipelnyti iš kredito rizikos apsikeitimo sandorių ar produktų pardavimo sandorių, mes bandome vėlgi numatyti ribas ir, kaip sakiau, e, numatome tam tikrus pozicijų ribojimus, kuriuos šiandieną pristačiau turėčiau paaiškinti, išversti iš amerikonų anglų kalbos. Aš paminėjau vieną žargoną, e, kalbant apie veiksmus žemės ūkio srityje. Turint ribotą pasiūlą, e, atitinkamai nusistovi kaina atsispindinti e, galutinio vartotojo sutartyje Turbūt pamenate, kad įmonė Hunt Brothers bandė uh, numatyti tam tikras manipulacijas uh, ateities sandorių sidabru srityje. Panaši situacija buvo ir su gamtinėmis dujomis. Didžiulė, didžiulė rinka, kuomet buvo perkamos, perkami ateities sandoriai per e, didžiulį fondą Amerans. Vėlgi priklausomai nuo aplinkybių būta tokių e, bandymų, tačiau tos ribojančios priemonės dažniausiai yra taikomos reguliuojant fizinės prekės pasiūlą. Dėkoju. Filip. Uh, uh, Na, pratesiant uh, Sveno mintį dėl tam tik draudimo tam tikriems produktams. Taigi norėčiau išgirsti daugiau paaiškinimų dėl apsikeitimo krizė tik kritikos sandoriais. Mes, kai kalbame apie produktų ar sandorių uždraudimą, tai čia yra dvi medalio pusės. Nes iš vienos pusės vieni teiktų, kad, kad e, barjerai bus e, didesni, tačiau draudima, draudimas yra blogas dalykas, leidimas yra geras. Na, mes uždraudžiame e, tam tikrus produktus maisto pramonės riktorė, nes nenorime apsinuodyti ir čia niekas nieko blogo nemato. Taip pat yra draudimai statybos rytyje, taip pat čia vėlgi viskas yra gerai. Finansų srityje, kaip ir statybos srityje, taip pat yra nuodingų produktų. Na ir tiesą sakant, labai sudėtinga atskirti tarp draudimo ir ribojimo. Ta, taigi norėčiau paklausti, ar jūs 18 metų dirbote Wall Street'e, taigi tai galbūt jums taip padės atsakyti. Taigi, atsižvelgiant jūsų 18 metų praktiką, ar manote, kad e, yra priemonių, kurias reikėtų pašalinti iš rinkos, nes jos destabilizuoja ją? Kaip galėtumėte atsakyti šį klausimą? Na, iš tikrųjų, per 18 metų daug ką teko patirti. Mm, na, net jeigu ir profesionalai elgesi tinkamai, netgi ir geranoriškai, teisiškai, vis dėlto, net jeigu yra nebiržiniai sandariai. Taigi, net ir čia nieko naujo. Man rodas, jūs kalbėte apie apsikeitimo kredito, kredito riziką sandorius. Tai jūs esate visiškai teisus. Na, galima viską pasverti ir sakyti, uždrauskime juos. Tačiau praktiniu požiūriu vis dėlto ta rizika bus kur nors kitur perkelta į um, draudimą ir panašiai. Tarkim, buvo e, kalbama apie laivų plaukiančių atviroje jūroje draudimą ir atitinkamos rizikos draudimą. Tiesiog e, JAV mes pasirinkome kitokį metodą ir beje spekuliantai pas mus nėra, uh, nėra kažkoks neigiamas savoka, kaip atrodo kitose kalbose. Uh, Tarkim, jeigu yra ateities sandoris, tai reikia apriboti riziką, pavyzdžiui, parduodant prekes į kitą šalį. Ir, na, ir rinkoje ir asmenis ar veikėjai, jūs galite juos vadinti investuotojais, jūs galite vadinti spekuliantais. Tiesiog rizika kyla iš didelio rinkos iškraipimo. Tai yra būtent tai, kaip jūs europiečiai tai matyt, matyt matote, kad tie vadinami spekuliantai iškreipia rinką ir be jų veiklos to nebūtų atsitikę. Kaip ten bebūtų, JAV svarbiausias politinis klausimas yra, kaip skatinti atvirą konkurencingą rinką ir užkirsti kelią manipuliavimui toje rinkoje. Na, tik iš tikrųjų bandykime atskirti investuotus nuo spekuliantų. Na, būčiau dėkingas galbūt, jeigu dar sureaguotumėte į mano vieną užduotą klausimą. Na, tikrai, finansų rinkoje gausu nevaržomo elgesio pavyzdžių ir galbūt norėčiau, norėčiau pažgirsti, kaip jūs žiūrite į finansinių sandorių apmokestinimą. Aš norėčiau priminti, kad aš nekalbu Obamos administracijos vardu, atsakydamas iš šios klausimus. Pas mus JAV yra įvairių sandorių apmokestinimo, pavyzdžiui, draudimo apmokestinimo e, atveju. Na, yra mokesčiai, galbūt ne mokestis, rinkliava, galbūt ne mokestis. Na ir kalbame ateities sandorius, tai kol kas nesame numatę rinkliavų jiems. Nu, kad dėl mokesčių. Tai tie mokesčiai, ar tos rinkliavos nėra skirtos uh, apriboti sandariams, jie tiesiog skirti tiesiog, jie tiesiog paskirti reguliavimo išlaidoms padengti. Jeigu tos rinkliavos leidžia padengti išlaidas, reglamentavimo išlaidas, tai tai ir yra svarbiausias jų tikslas. Dėkui. Paskal nori dar papildomai paklausti. Taip, pratesdamas klausimą dėl galimybės e, riboti pozicijas, e, apimtis. Ar turite galvoj konkrečius skaičius ir kokias priemonės tam ketinate naudoti? Ne, jokių konkrečių skaičių neturime galvoj, tiesiog bandome įgyti atitinkamas galias e, iš. E, teisėkūros atstovų. E, ta diskusija tęsiasi jau gerus šimtą metų. Na, o kai kalbame apie žemės ūkio produktus, tai mes e, praktikoje e, stengiamės užtikrinti, kad būtų pakankamai didelis veikėjų skaičius, kad niekas e, neturėtų daugiau 10 procentų iki tam, tam, to, iki tam tau tikros ribos. Jeigu riba aukštesnė, tai tada ir skaičius būtų skirtingas. Taigi, kalbant apie uh, kreditų rizikos apsikinimas sandorius, e, reikia dar galvoti, kokia e, sistema galėtų būti geriausia. Pirminkė, taigi atrodo, tai e, eina kalba apie dinaminį procesą, priklauso viskas nuo atitinkamų aplinkybių. Iš tikrųjų, tai dinamiškas procesas, nes ir teisėjai, kuros procesas yra dinamiškas, bent jau finansų reguliavimas rytyje. Uh, E, kad e, būtų kažkoks postumis, reikia kažkokios krizės. Taigi reikia atsižvelgti į konkrečias aplinkybės, jūs teisė. Pirmininkė dar atrodo norinčių paklausti, Kei vėl nori užduoti klausimą. Labai greitai e, klausimas apie ryšį tarp reguliuotorių įvairiose šalyse. Ar jūs manote, kad reikėtų, e, ar, ar jūs galvojate, kad pagerėjo dialogas su reguliuotoriais e, Europos e, šalyse? Ar jie tinkamai reaguoja į jūsų prašymus dėl informacijos, ar viskas padaryta, kad AIG krizė nebepasikartoti? Ne, tokių garantijų aš uh, negalėčiau jums duoti. AIG buvo reguliuojama neveiksmingai, nebuvo tinkamo holdingo kompanijos reguliavimą, bet jeigu ši reforma bus e, patvirtinta, jeigu galėtume grįžti į, į ateitį, E, mes tada e, atidžiau žiūrėtume į kapitalo e, reikalavimus, į tam tikrus amortizatorius, bet kol kas ta reforma dar nėra patvirtinta ir tokių garantijų negalėčiau duoti. Jūs kalbėjote apie bendravimą su kitais reguliuotojais, netiek ilgai dirbu, gal tik 18 mėnesių, bet galiu pasakyti, kad puikiai bendradarbiaujame su tarpuskaitos įstaigomis Vokietijoje, su FSA Londone. Nenoriu čia ko nors nepaminėti, bet turime savitarpio supratimo memorandumus ir geras sistemas, kurios veikia. Apie tai, ar tobulėja ta sistema, aš nežinau. Manau, kad ji ir taip neblogai veikia. Pirmininkė, na ir galiu, esai, tikriausiai galėtumėte pasakyti, ką nors apie tarpuskaitos įstaigų vaidmenį užtikrinant likvidumą. nes, e, kaip jūs ir sakėte, neišvengiamai ateityje išliks e, dvišaliai sandoriai. Bet ar įmanoma e, sukurti tokią struktūrą, kurioje e, būtų galima riboti riziką taip pat kaip kad centrinėse tarpuskaitos įstaigose. Ne, ar galima būtų to apskritai pasiekti. Ir antra vertus, jeigu turėsime sandorių registrus atskiroms sandorių grupėms, tai kaip tai paveiks atskirų produktų e, kainodarą. Aš manau, kad e, yra paskaičiavimų, kad 3 ketvirtadaliai e, sandorių rinkoje E, yra standartizuoti sandariai, jie gali būti atliekami centrinės tarpus, e, tarpuskaitos e, būdu. Kalbant apie kainodarą, tos įstaigos neturi būti labai priklausomas nuo finansinių rinkų E, taigi yra tarpuskaitos įstaigų tam tikras vaidmuo, bet reguliuotojai turi pažiūrėti, kad jie neprisimtų per daug e, sandorių tarpuskaitai, kurie yra nelikvidus. Kalbant e, toliau, ar tos tarpuskaitos įstaigos yra atsparesnės galimoms krizėms, tai taip, aš manau, kad jos tikrai atsparesnės negu um, AIG. E, todėl e, geresnė alternatyva būtų kaip tik tuos 70 procentų rinkos nukreipti į e, tarpuskaitos įstaigas, nes iš tikrųjų būtent jos atlaikė ir depresiją, ir e, kitas katastrofas. Taip pat galvoju, kad e, turi būti ir labai aiški reguliuojanti priežiūros įstaiga, Žinoma, reikia jas e, prižiūrėti, kad e, jos netaptų pernelyg monopoliškomis ir e, ne, neprašytų, ne, neprašytų per didelės kainos už savo paslaugas. Dėkoju ponui Gensleriui už pasisakymą ir atsisakymas. Tikrai jūs E, pakankamai e, pakamantinėjome ir nuvarginome. Dėkoju ir jums. E, noriu tik tai pasakyti, kad mielai dirbsime su jumis ir ateityje techniniu ar kitokiu lygiu. Pirmininkė dėkoja prelegentui dar kartą. Um, right, Dabar padarysime trumputę maždaug penkių minučių pertraukėlę, o paskui tęsime.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 Right, if everybody could take their seats again. Prašom visų sėstis. Dabar pradėsime kitą susitikimo dalį ir prieš pradedant kitus klausimus norėčiau grįžti prie pirmojo darbo atvarkės punkto, tai yra buvo darbo atvarkės projekto patvirtinimas, aš to nepadariau prieš e, pirmą pranešimą, taigi nusižengsiu e, darbo tvarką, jeigu nepatvirtinsime darbo tvarkės likusiam šios dienos posėdžiui ir rytojaus posėdžiui. Nematau, kad kas nors prieštarautų, taigi dėkoju. Dabar pereikime prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra viešiai klausimai dėl tarptautinės bankų sektoriaus krizės valdymo. Čia yra numatyti keturi pranešėjai, kurie, kaip įprasta, klausimų metu perskaitys pranešimus, jų trukmė maksimaliai bus 10 minučių, o paskui pasikeisime nuomonėmis. Pristatysiu visus pranešėjus, norėčiau padėkoti, kad priemė mūsų kvietimą atvykti į komitetą pristatysiu pranešėjus tą tvarką, kurie jie ir kalbės. Pirmiausia, Stanislav Kluza, Lenkijos finansų priežiūros institucijos pirmininkas. Karmin Lamanda, e, vyriausiasis vykdantisis vicepirmininkas iš Unicredit valdymo komiteto. Taip pat jis atstovauja e, reguliavimo strateginės institucijos valdybai. Kitas pranešėjas Dirk Šunemaker, kuris yra Duisbergo finansų mokyklos dekanas ir uh, Ruim Ajadi Finus atstovas. Dėkoju visiems, kad atvykote. Dabar yra dalinami pranešimų tekstai, taigi uh, galėsite juos. Uh, perskaityti namuose. Dėkoju visiems, kad atvykote. Atsiprašau iš anksto, kad man teks trumpam išeiti, bet tuo metu vienas iš vicepirmininkų mane pavaduos. Taigi pirmiausia suteiksiu žodį Stanislavui. Morning, and... Uh, labas rytas, ponios ir ponai. Aš norėčiau Jums nuoširdžiai padėkoti už galimybę trumpai pristatyti patirtį ir pamokas, kurias išmoko Lenkijos e, finansų rinkos priežiūros institucija, ypač krizių valdymo ir reagavimo į krizės prasme. Žinau, kad laiko nėra daug, Taigi kalbėsiu trumpai, o vėliau, jeigu bus klausimų, e, atsakysiu, dalyvausiu tolimesnėse diskusijose pateikdamas daugiau komentarų. Taigi mano trumpas pranešimas yra skirtas dviems aspektams. Visų pirma, finansinių atsakomybės prisijėmimo už finansinės pasiekmes žlugus Europos kai kuriems bankams. Taip pat antras klausimas, kaip e, kurti pasitikėjimą e, Europos Sąjungoje tarpusavyje e, valdant krizės. E, taigi pirmoji pranešimo dalis galbūt šiek tiek provokuojanti, tačiau galbūt ji padės orientuoti mūsų diskusijas. Taigi, e, klausimas, kas turėtų mokėti už žlugusius bankų, kas turėtų padengti išlaidą susijusią su bankų žlugimu. Klausimas yra labai svarbus, nes e, tai yra ne tik tai praeities, klausimas, bet ir aktualus ateičiai. Kas uh, uh, prisijims išlaidas už krizės? Mes. Klausimas yra tikrai reikšmingas dėl to, kad dabartinė finansų krizė didžiąją dalimi buvo finansuojama iš mokesčių mokėtojų kišenių daugiau ar mažiau, bendrai kalbant. Taigi e, šiuo atveju, šios krizės atveju, tai daugiausia gulė ant mokesčių mokėtojų pečių. Negalime tikėtis, kad mokesčių mokėtojai visada bus pasiruošę padengti bet kokio dydžio išlaidą susijusią su krize. Taigi klausimas įgauna dar didesnę svarbą. Pereikime prie antro punktelio mes turėtumėm matyti, kad čia išvelgiama šiek tiek nauja perspektyva. E, antras kandidatas į tuos mokėtojus žvelgiant į pastaruosius Europos komisijos pasiūlymus, galime matyti, kad yra siūloma, jog būtent patronuojamosios įmonės e, turto perkelimo e, mechanizmu finansuos e, tas išlaidas atsiradančias, atsirandančias dėl žlugusių bankų. Tai būtų tos valstybėje įsisteigusios bendrovės. Tačiau turto perkelimas reikštų, kad krizės pasiekmes turės prisijimti vietos akcininkai, vietos garantiniai fondai. Ir labai svarbu, kad jiems teks mokėti už tas klaidas, kurios buvo padarytos tarptautiniu, o ne vietos nacionaliniu lygmeniu. Taigi klausimas, kaip pagrysti tokį sprendimo būdą, kaip jį priderinti prie bendrųjų ES taisyklių ir teisės nuostatų, nes tai kirstusi su kai kuriomis ES teisės nuostatomis. Ateityje beje toks sprendimas nesumažintų finansinių institucijų rinkų riziką. Mes atlikome tyrimus ir padarėme išvadą, jo galima eiti trečių kelių. Atsiranda trečioji alternatyva, ties kuria daugiau ir apsistosiu. Ta trečiaja alternatyva, tai yra reformuota į ES saugiklių tinklą, sudaro trys elementai. Visų pirma, reikia suvokti, kaip reguliuoti sistemingai reikšmingas finansinės institucijas, kaip tinkamai valdyti likvidumą ir jį reguliuoti. Ir trečia, e, reikia rasti būdus, kaip sukurti e, indėlių garantinės sistemas, kad jos ne tik tai leistų padengti krizės išlaidas, bet dėl savo organizavimo ypatumų leistų užbėgti krizai už akių, ją sustabdyti. Vien dėl to, kad leistų sumažinti tą moralinės rizikos neprisijėmimo požiūrį, kurio laikosi bankai. Taigi, pereikime prie pirmo elemento - sistemiškai reikšmingos institucijos. Tai yra labai svarbus elementas. Pasižiūrėkime, kokias kokia e, buvo 2008 krizės likvidavimo kaina. E, Buv, manyčiau, kad reikėtų ieškoti pažangių sprendimų, kaip sumažinti perdėm didelę riziką, kurią prisijima šios sistemiškai svarbios institucijos. Čia išvelgiame valstybės vaidmenį, kuri turėtų turėti didesnius įgaliojimus priklausomai nuo tos finansinės institucijos e, veiklos apimties. Taip pat e, reikia suvokti, kad kol kas šių institucijų pelnas yra privatus, o a, žal, finansiniai nuostoliai yra bendrai padalinami. Taigi reikia įvertinti e, galimas tokių nuostolių pasiekmes tą instituciją ir visuomenį. Kitas klausimas, kaip valstybė galėtų nustatyti standartus priklausomai nuo finansinės institucijos dydžio, kad ši E, patektų į atitinkamas e, garantinės sistemas. Kitas labai svarbus klausimas yra finansų įstaigos likvidumas. Apie jį dabar nėra daug kalbama, tačiau vis dėlto reikia pasakyti, kad Lenkija viena iš e, priežiūros priemonių sieja su likvidumo normomis. Tai neatspindėta nei kapitalo pakankamumo direktyvoje, nei kituose ES reglamentuose, tačiau mes manome, kad tokio pobūdžio likvidumo valdymas ir likvidumo taisyklės, kurį turi tenkinti bet koks Lenkijos bankas, bet kokia finansų institucija ar patronuojamoji įmonė leistų daug lengviau valdyti krizę, jeigu tokia būtų, ir leistų e, vykdyti krizės prevenciją, leistų e, netidėliotinai reaguoti iki krizės ir po krizės. Likvidumas yra susijęs su įsipareigojimu įgyvendinimu balanse kapitalas sudaro labai nedidelę bendrojo balanso dalį. Čia matome ir kitus įsipareigojimus toje balanso pusėje, kurie yra finansiniai išaiška daug didesni nei kapitalas. Taigi, finansiniai įsipareigojimai yra nemažiau svarbus nei turimas kapitalas. Lenkija turi e, labai konkrečią priemonę Alovas, kuri e, leidžia užsitikrinti finansinį institucijos stabilumą. Tai reikštų, kad netgi atsiradus rizikai bankui e, išlaikyti normales veiklos apimtis maždaug 30 dienų. O dabar e, kitoje skaidrėje matome labai labai svarbų aspektą susijusi su e, garantinėmis sistemomis. Šiame, šioje skaidrėje matote palyginimą indėlių apimčių stambiausiose Europos bankuose ir e, kokia grėsmė kilo neišmokėti tų indėlių stambiausiose Europos bankuose krizės metu. Matote, kad negi garantinės sistemos e, leidžia sumažinti tą riziką, tačiau klausimas toks, kaip iš viso e, užkirsti kelią krizai, kaip valdyti situaciją, kaip sumažinti tą finansinių institucijų atsainų požiūrį į jų įsipareigojimus. Taigi labai svarbu, kalbant apie e, rizikos valdymą, įvertinti tai, kaip krizės pasiekmes padalinti visoms finansinėms institucijoms, ypač jeigu dėl jų kilo problemų. Toks naštos padalinimas potencialiai sumažintų tą neigiamą e, finansinių institucijų uh, veiklą, atsainų požiūrį į savo finansinius įsipareigojimus. Manau, kad tai prisidėtų prie bendro ES rinkos funkcionavimo sklandumo. Jeigu tokia garantijų sistema būtų gerai parengta, ji netgi padidintų riziką tais atvejais, jei bankai laikytųsi atsainaus požiūrio Aišku, finansinės institucijos turi tam tikras garantijas, bet dažnai atsiriboja nuo atsakomybės už veiksmus. To reikėtų vengti. Aš manau, kad tai būtų gera trumpa įžanga tolimesnėms diskusijoms. Ačiū. Dėkuoju ponui Klusui ir dabar suteikiu žodį Karmin Lamanda. Sentite, vėlgi. Eh, grazie intanto al Parlamento avermi invitato, sono particolarmente. Dėkoju parlamentui už kvietimą. Na, ir anksčiau dirbo Italijos bankė ir mums teko įveikti nemažai rizikos, taigi remsiu savo paties par, praktiką ir esu paruošęs prezentaciją. Keletas preliminarių pastabų. Mums reikia sukurti labai stiprią centrinę Europinę bankų priežiūros sistemą. Ir šiuo metu valstybėse narėse egzistuoja tos sistemos, tačiau mums reikia kokybiškai stipresės sistemos, kuri leistų kovoti su krizėmis, o taip pat uh, neužkirsti kelią tam, kad vieni mokėtų už kitų klaidas. Na, o dabar prie mano pačio, pačios prezentacijos. Na, tiesą sakant, egzistuoja valstybėse narėse stambių bankų, kurie ir. Ir kai kalbame apie finansinę integraciją, tai Pirmasis žingsnis buvo vidaus rinka, po to stabilumo reikalavimai. Na ir buvo teigiama, kad stabilumas kaip ir buvo užtikrintas ir su tarptunis valiutos fondais buvo sudarytos startis ir tai užtikrino likvidumą. Taigi yra teigiamų elementų, tad Taigi nėra jokios priežasties žengti atgal ir sunaikinti tai, kas buvo pasiekta. Siekti daug daugiau protekcionizmo, kas labai pakenktų banko sistemai Europoje. Komisija yra pasiūliusi gerų pasiūlymų, kurie leistų užtikrinti tą priežiūrą. Na ir kai mes kalbam apie tokios stiprios bankų priežiūros institucijos sukūrimą, tai jau žengti pirmieji žingsniai ir diskusijos Europos parlamente taip pat labai drąsina. Kadangi kyla bankų krizė? Bankų krizė kyla tuomet, kai rinka praranda pasitikėjimą bankais ir kai e, ne, teikiama pakankamai lėšų ekonominiai veiklai užtikrinti. Tuomet ir sumažė likvidumas. Taigi tai yra pirmiausia likvidumo krizė. Ir kągi daro bankai tokioje situacijoje? Na, bandama pirmiausia parduoti turtą, nekilnojamą turtą ar akcijas tam, kad būtų užtikrintas likvidumas. Na, tai kaip ir tinkamas žingsnis. Tačiau uh, dėl to dar sumažėjo banko pajėgumas, pasitikėjimas juo ir tokiu būdu krizė toliau plečiasi. Taigi, ką daryti tokios krizės akivaizdoje? Svarbu, kad kai iškyla pasitikėjimo bankais krizė, kad ta finansų priežiūros institucija turėtų galimybę iš karto įsikišti, o pagrindinės įmonės prie stebėtojų taryboje būtų asmenys, kurie iš karto imtųsi žingsnių. Na ir tai turi tokį privalumą, kad kad nebus leidžiama neteisėtai rizikos kelti nuo vienų pečių kitų. Tarkim, kaip jį galima būtų išvengti piknaudžiavimo. Na, mums reik, reikalingos atitinkamos priežiūros tarnybos. Na ir kokią logiką reikia vadovautis krizės akivaizdoje? Reikia pirmiausia bandyti užtikrinti finansinį stabilumą, taip pat siekti, kad visuomenė neprarastų pasitikėjimo bankais, o taip pat reikia neleisti, kad per nelik didelę naštą atitektų mokesčių mokėtojams. Na ir bent taip pat turi būti ištikrintas ir privačių akcininkų teisės. Taigi, e, visa štai tokia yra logikos seka ir jos paskutinė grandis yra privačių akcininkų teisės. Taigi, kaip reikėtų padėti didžiuliai įmoniai ar bankui padėti įveikti krizę. Na, toks didelis bankas turi uh, svarbios informacijos, taip pat turi ir įmonės politikos priemonių kurios yra panaudojamas vadovaujant tam koncernui ir atitinkama informacija arba net ir tos priemonės turi būti suteiktos ir atitinkamai priežiūros institucijai tam, kad būtų vykta krizė. Na ir visa tai leistų atkurti pasitikėjimą bankais rinkoje. Tačiau paskutinio pastaroji krizė suteikė visiškai naujų išvalgų. Na, aš konkrečiai nekalbu apie šiuo metu apie sisteminę krizę, bet apie krizę ištikusi vieną ar du koncernus. Aišku, vieno ar dviejų koncernų krizė gali išsiplėsti ir visą sistemą, tačiau iš pastarosios krizės galima padaryti išvadą, kad bankai nukentėjo dėl likvidumo stygiaus, kuris po to ne, likvidumas nebuvo užtikrintas, krizė išsiplėtė ir buvo prarastas pasitikėjimas bankais, o priežiūros institucijos neturėjo reagavimo priemonių. Centriniai bankai metai rinko daug pinigų tam, kad būtų atkurtas likvidumas ir pasitikėjimas, tačiau to nepakako teko įsikišti ir valstybėms, kurios užtikrino uh, laikiną banklų veiklos finansavimą. Taigi mūsų suformuoluotas pasiūlymas yra štai koks. Reikia sukurti tam tikrą organą, galbūt tarpiniam laikotarpiu ir tame tarp, organe turėtų dalyvauti tiek privatus, tiek ir viešas sektorius. Tai būtų naudingas dalykas, nes tokiu būdu ES lygiu būtų sukurtas lygmuo, kuris leis sukovoti štai tokiais e, fenomenais. Pavyzdžiui, bankai galėtų tiekti kapitalą, tai galėtų daryti ir valstybės ir tuomet jau toks organas krizės metu galėtų mesti rinką lėšų tam, kad būtų garantuota už bankų veiklą ir tokiu būdu nebūtų pakirstas pasitikėjimas. Na, o kai krizė išvirsta į nemokumą, tai tuomet toks fondas ar organas, kuriame dalyvauja ir bankai, taigi toks organas galėtų prisimti dalį krizės kaštų. Taigi mes nuveikime du dalykus. Na, pirmą mes sukūrėme labai griežtą priežiūros struktūrą, sukūrėme priemonės, kurios leistų užkirsti kelią krizį arba valdyti krizę, bet tokiu būdu mes padidinome atsainų bankų požiūrį ar polinkį atsainiai žiūrėti į savo įsipareigojimus. Na ir bandant kovoti su tokiu atsainiu bankų požiūriu jų įsipareigomis rizika, tai yra vienintelis būdas, mano manimu. Reikėtų tiesiog patikrinti, ar neįmanoma išgelbėti tik tai tai, kas svarbiausia. Tai yra išgelbėti tik tai svarbiausius rinkos dalyvius, bet nebūtinai gelbėti visų bet kokią kainą. Taigi, kokį poveikį turėtų tos dalinės gelbimo operacijos? Tai yra, kai išgelbsi ne visi sušlubavę rinkos dalyviai, o tik tais tam tikri. Taigi, jeigu kri, kila krizė ir realioje ekonomikoje, tai Yra pakankama laiko, ar valstybė nori dalyvauti, imtis priemonių tam, kad būtų sumažinti kaštai, galima da, bendrauti su rinkos dalyviai, tačiau banko atveju yra kitai. Bankas visuomet turi turėti lėšų, nes jeigu bankas griūva, tai tuomet labai nukenčia daug dalyvių, daug asmenų. Taigi labai svarbu užtikrinti banko galimybę veikti toliau. Taigi turėtume ieškoti tokių priemonių, kurios leistų bankui toliau tęsti savo veiklą. veiklą. Tai tai čia tik tam, tam tikros finansinės institucijos turėtų būti gelbstimos, o tos finansinės institucijos, kurios ėmėsi ypač rizikingų sandorių, tai tie, tos finansinės institucijos turėtų gelb, būti gelbsimas tik dalinai arba tik tai dalis jų veiklos. Tačiau kita vertus, tokių uh, dalinių gelbėjimo priemonių būtų užtikrintas tolimesnis bankų sistemos veikimas. Na ir galima būtų įsivaizduoti, kad uh, E, krizės atveju prie vieno stalo susėstų vyriausybės atstovai ir tų finansų rinkų ats... <clears throat> veikėjų atstovai ir kalbėtų apie tai, kaip suvaldyti krizę. Taigi štai tokie, toks mano pasisakymas ir aš mielai atsakysiu į klausimus. Dėkuoju, ponė Lamanda. Dabar suteikiu žodį ponui Šunmaker. Dėkui pirmininkė, kad pakvietėte mane į šį posėdį. Šiandieną sveikinu Ekon komitetą su tuo, kad jie nutarė svarstyti šią svarbę temą. Turiu keturis klausimus, kurias norėčiau iš eilės aptarti. Norėčiau pabrėžti, kad darbas, bandant reguliuoti tarp valstybinę finansų krizę, didelė dalimi yra susijusi su naujaja e, Europos priežiūros sistema. Taigi, kokie iššūkiai išauga e, tarp valstybinėms bankams. E, antroji problema ar klausimas yra atsainus bankų požiūris, moralinė rizika, finansavimas ir taip pat kaip turėtų atrodyti ateities križių, krizių valdymo mechanizmas. Aš dar iki krizės e, bandžiau e, nubražyti tokią finansinę trilemą. Esmė čia tokia. Jeigu turite tris tikslus - finansinis stabilumas, e, tarp valstybinė bankai ir nacionalinės institucijos, tai jų trijų kartu sudant neįmanoma, kaip ir e, e, monetarnėje politikoje. Taigi, e, tik tai du iš dviejų tikslų gali būti tarpusavyje suderinti, vadinasi, vieno reikia atsisakyti. Ir čia noriu akcentuoti, kad status quo, tai yra integracija ir drauge nacionalinės institucijos, ateityje neduoda stabilumą. Tad turėsime eiti arba e, e, europinio, daugiau europinio reguliavimo kryptimi arba mažiau europinio e, reguliavimo. Bet čia pasirinkimas yra aiškus, visiems norime globalaus finansų stabilumo, tad reikia apsispręsti, ar atsisakysime tarp valstybinių bankų, girdėjau e, žmonės sakant, kad jie turėtų iš esmės pradėti organizuoti savo veiklą per patronuojamasias įmonės, tai tada tai jau nebebus e, tarpvalstybinis bankas, bet tiesiog e, tokia patronuojamųjų įmonių grandinių, o tai reikštų bendros rinkos pabaigą, arba kita alternatyva yra judėti nuo nacionalinių sprendimų prie uh, europinių sprendimų e, priežiūros e, srityje. Larosija jau taip yra pareiškęs e, indėlių draudimo srityje ir pasidalinant naštą. Žinoma, mes esame visi labai susirūpinę, kad uh, Būtent mokesčių mokėtojai didelė dalimi sumokėjo už dabartinę krizę, todėl aš sutinku su visais anksčiau kalbėjusiais, kad čia reikia daug ką nuveikti. Kaip galėtume sustiprinti rinkos discipliną? Na, čia pirmiausia, reikėtų sumažinti nesėkmės tikimybę E, kitaip sakant, reikėtų užtikrinti, kad bankai turėtų daugiau kapitalo ir taip pat, kad rizikos e, rodiklis e, būtų mažesnis. Tai labai svarbu, nes jeigu finansinėje sistemoje yra pernelyg daug rizikos, į krizę labai greitai galima nusmukti. Ir iš tikrųjų, pirmasios nesėkmės visų pirma turėtų būti prisijimamas pačio bankų sektoriaus. Na ir antras klausimas, e, kaip sumažinti nesėkmės e, dydį. E, visų pirma, reikia galvoti apie tam tikrus problemų sprendimo planus. Ir apie tai kalbėta daug G20 posėdėje. Ir E, reikėtų taip pat galvoti apie tai, e, kad reikia padidinti alternatyvų galimybę, nes anksčiau buvo kalbama apie dvi alternatyvas, arba gelbėjate banką, arba pradedate e, likvidavimo procedūrą ir mes žinome iš konkrečių pavyzdžių, Lehman Brothers pavyzdžiui, kaip sunku ir kokia sudėtinga yra likvidavimo procedūra. Dabar kalbant apie finansavimą, uh, Kaip ekonomistas čia norėčiau išreikšti tam tikrą perspėjimą. Apsidairę aplink, pamatysite, kad mokslininkai siūlo įvairiausių sprendimų. Bankų e, paslaugas, e, prieimus netinkamą sprendimą e, pasidarys daug brangesnės ir tai būtų labai blogai ir tai reiškia, kad e, visų e, galimų siūlomų sprendimų nereikėtų sudėti į vieną krūvą, galvojant, kad tai viską ir išspręs. Taigi, pirmiausia, reiktų susitelkti ties indėlių draudimu, turime galvoti apie europinį indėlių draudimą, kai nėra tinkamo e, indėlių draudimo mechanizmo, e, gali atsitikti taip, kaip atsitiko Islandijoje. Toks e, europinis indėlių draudimas turėtų būti tarp valstybinis. Ir aš taip pat sutinku su ankstesniais kalbėtojais, kad būtent bankai turėtų uh, už tai e, susimokėti, kitaip sakant, tie, tos įmokos turėtų būti ex ante ir jos turėtų e, būti susijusios su e, tam ne, tikromis premijomis surištomis su, su, su rizikos lygmeniu. Taigi, be patik sakykime, indėlių draudimo žmonės nebedės pinigų į patronuojamąją, atsiprašau, į e, užsienio filialą, į užsienio banko filialą, kaip atsitiko su Islandijos bankais. Dabar, kai kalbame apie e, naštos pasidalymą, čia dvi galimybės. Arba sutarėme, kad dalyjamės plačiaja prasme ir e, kitą, kitą variantą, e, kad apskritai stengiamės išvengti e, to pasidalymo. Iš, iš praktikos matome, kad labai sunku bankrutuojant dideliam bankui išspręsti uh, E, šią problemą su smulkiais vidutiniais bankais tai yra manoma padaryti gana greitai. Šiandieną mums rūpi sistemiškai e, svarbios finansinės institucijos, e, tokios kaip Deutsche Bank, Unicredit ir taip toliau. Taigi tas sprendimų fondas nebus ypatingai naudingas, dar priedo jisai veiks e, procikliškai. Taigi aš sakyčiau, kad indėlių Europinė draudimo sistema būtų pravarti Ji taip pat padėtų pasidalinti naštą, bet reikėtų užtikrinti, kad e, toksai e, fondas būtų naudojamas tik tada, kada e, jis tikrai būtų reikalingas. Aš siūlyčiau, kad pradėtume nuo mažų žingsnių, kiekviena atskira institucija turėtų parengti savo problemų sprendimo planus Ehm, ir tada, pradant nuo pačios, galima būtų pradėti e, kurti sistemą, kuri paskui apimtų ir didelius e, tarp e, valstybinius bankus. E, ateityje tada galima būtų kalbėti ir apie, pavyzdžiui, didelių e, šiaurės šalių bankų bendrą e, sistemą. Na ir dabar e, grįžtant prie krizės e, valdymo mechanizmų, kaip jisai galėtų veikti. Visų pirma, reikia supaprastinti bankų e, struktūrą. Kai kurios didelės e, tarpvalstybinės grupės e, kartais gali turėti daugiau kaip tūkstantį atskirų vienetų ir priežiūros reguliuotojams yra kartais labai sunku susigaudyti nuo O krizės atveju visų pirma akcininkai ir menkiau e, apsaugoti e, kreditoriai turėtų pajusti e, smūgį pirmieji ir paskui e, reikėtų banką skirti į, į sisteminę dalį ir nesisteminė. Sisteminė turėtų būti gelbėjama, o nesisteminės atveju turėtų būti pradedama nemokumo procedūra. E, pirmoji atveju galima būtų kalbėti apie naštos pasidalymą, o nesisteminiai daliai e, mums reikia specialaus e, problemų sprendimo mechanizmo greta likvidavimo direktyvos, kuri, e, Bet tai, tai reikalauja teisėkuros darbo. Na, o kad e, ši mintis e, būtų e, galima įgyvendinti praktikoje, mums nepakanka vien tik tai tarpusavio supratimo memorandumų, kurie teisiškai neįpareigoja. Todėl mums reikia tinkamų teisės aktų ir svarbu čia įtraukti Europos parlamentą. Na ir Paskutinis klausimas yra, kas turi veikti krizės akivaizdoje, kas turi atlikti tą darbą. Aš žinau, kad yra žmonių, kurie e, galvoja apie atitinkamas agentūros kūrimą, bet aš norėčiau įspėti, e, kad e, per daug agentūrų neturėtų būti įtraukta tuo pat metu. Aš sutinku, kad reiktų veikti Europos lygmenių, Mes e, jau pradėjome <clears throat> kurti naujas priežiūros institucijas ir ten e, labai aiškiai pasakyta viename iš straipsnių, kad krizės atveju būtent Europos priežiūros e, institucija perima tam tikras galės iš nacionalinių institucijų. Ir tada jau žvelgdama e, Europietiškoje e, perspektyvoje tokia Europos priežios institucija gali apsispręsti dėl atitinkamų veiksmų. Pirmininkas, e, dėkoju ponui Šionmaker, e, manau, kad mums ypatingai aktualūs paskutiniai jūsų žodžiai, o dabar žodis poniai Rim Ajadi. Labai ačiū už galimybę pasinaudoti progą pateikti galutinio vartotojo poziciją Taip pat e, oponuosiu anksčiau kalbėjusiam, paskui kalbėsiu apie Finjus forumo poziciją, tai yra galutinio vartotojo poziciją į krizę. Aš noriu pasakyti, kad finansinė krizė parodė, kad anksčiau buvusi reguliavimo sistema nesugebėjo apsaugoti šios sistemos naudotojus, tokius kaip indėlininkai, smulkus investuotojai ir kiti, kurie nebepasitikė finansiniu sektoriumi, nes prarado savo indėlius, santaupas ar investicijas. Taigi labai svarbu suvokti, kad dabar nėra pasitikėjimo bankais jam atgauti reikės laiko. Ironija ta, kad ne tik nepasiteisino reguliavimas, bet ir vyriausybės nesugebėjo suvaldyti mm, atsainių bankų, nesugebėjo priversti juos laikyti savo įsipareigojimų, o reguliatorių kompetencija pasirodė esanti per maža. Taigi Europa neturi efektyvaus, efektyvaus krizių valdymo metodo ir sistemos. Šiandieną mitas yra kalbėti apie tai, kad rizika bus valdoma drausmingai, tvarkingai, nes tik didėja atsainus požiūris į moralinę riziką, o rinkos drausmės iš viso nebėra. Taigi dabar yra pati geriausia proga e, sukurti tarptautinę krizių valdymo sistemą, leidžiančią iš anksto nustatyti bankus, kurie yra nemokus, gali būti nemokam, nemokus, taip pat apriboti e, bankų turimą turtą atitinkamai pagal tam tikrą teritoriją. E, bet ši siūloma e, galimybė nėra priimtina ES, negali apsaugoti vartotojų, tam nepritartų ir vidaus rinka. Jeigu manytume, kad ES tarptautinė krizių valdymo sistema bus naudinga kitai krizai atėjus, tai galbūt reikia žiūrėti šiek tiek toliau, atsižvelgiant iš tai tokius elementus. Pirmiausia, reikia suvokti, kad moderni bankų sistema yra tarp valstybinio pobūdžio. Ir čia nepakanka vien tik ES nuostatų. Jų nepakaktų e, intervencinė prasme. Taigi mes siūlytume į, sukurti privalomą ankstyvo įsikišimo sistemą. Siekiant, kad tokios intervencinės priemonės būtų veiksmingos, priežiūros ir reguliuojančios institucijos turi turėti įgaliojimų įsikišti gana anksti atitinkamame krizės etape. Tokios intervencinės priemonės turi būti aiškios, grindžiamos nustatytomis priemonėmis, ne tik tai kiekybinėmis, bet ir kokybinėmis reguliavimo ir priežios institucijos turi turėti tokias galimybės. Pirmiausia, nustatyti ir vykdyti krizės prevenciją. Tai reikalauja stebėti individualius bankus, taikyti atitinkamas e, priemonės, įskaitant e, tai, kad bankai turi laikytis likvidumo e, taisyklių, e, taikyti kontraciklinę priežiūrą, užtikrinti reikiamą valdymo kokybę. Priežos institucijos negali veikti izoliuotų, jos turi koordinuoti savo veiklą su reguliuotų ribojančiamis institucijomis, kurios turi taikyti riziką ribojančią priežiūrą ir abi šios institucijos turi veikti makroekonominėme kontekste, negalima apsiriboti mikroekonominėmis priemonėmis. Čia nepaprastai svarbi priežiūros kokybė. Aišku, klaidų šios institucijos išvengti negali. Jos turėtų didinti savo vaidmenį prižiūrint uh, E, Europos finansinės institucijas, ypač tarptautinių lygmenių. Antra, e, jos turi turėti galimybę įsikišti ankstyvame etape, stebėdamos įvairius signalus, bendradarbiaudamos su makroekonominėmis institucijomis, pavyzdžiui, Europoje tai yra Europos centrinis bankas ir sisteminės rizikos valdymo valdyba galima tokius žingsnius aptikti, numatyti, ar, įmo, ar finansinė institucija yra um, moki, kad būtų galima užkirsti kelią tokiam uh, nemokumo pasklidimui. Čia kalbėčiau apie mikro ir makro rodiklius. Tai yra tarsi pirminiai signalai, kuriuos galima aptikti, sekant mikro ir makro rodiklius, tokius kaip pirminis kapitalas, likvidumo saugikliai ar rizikos susikaupimas nacionalinių, regioninių ar tarptautinių lygmenimis tam, kad būtų galima užtikrinti tokį regioninį ir tarptautinį bendradarbiavimą, e, mes turime imtis visų šių priemonių, tai yra esminis bendradarbiavimas, priežios institucijos turi turėti galimybės bendradarbiauti su kitomis institucijomis, kad būtų galima užtikrinti, pavyzdžiui, kapitalo didinimo galimybės institucijoje, taip pat įvertinti portfelių sudėti ar dalyvauti val keičiant valdybos narius. Trečia, e, šios institucijos turi dalyvauti krizės valdyme. Ir čia Nepakanka ekspos mechanizmų, reikalingi ir eksante mechanizmai, tokie kaip pavyzdžiui indėlių konvertavimo į grinuosius pinigus e, laikinas sustabdymas ar bankų skolinimo pajėgumų mažinimas. Taigi tokios intervencinės priemonės reikalingos stabilumui ir vartotojų apsaugai užtikrinti. Indėlių apsaugos sistemos yra esminė priemonė apsaugant indėlininkus. E, šios sistemos apimtis turėtų būti nei per didelės, nei per mažos. Sistema turi būti suderinta viso ES, kad būtų išvengta konkurencijos iškraipimo. Jos galėtų būti finansuojamos iš riziką grindžiamų premijų. Ir apie tai turėtų būti informuoti in indėlininkai. Jau anksčiau minėjau, kad čia reikalingi ištekliai, siekiant tokią garantijų sistemą padaryti veiksmingų krizės valdymo instrumentu. Šiandien atrodo, kad dabartinės indėlių draudimo sistemos nėra adekvačios, taigi reikia naujų pasiūlymų, leidžiančių tokias sistemas adekvačiai finansuoti iš iš ankstinių lėšų. Kol kas to nepakanka, taigi reikia man ieškoti būdų, kaip papildyti tokias lėšas. Ketvirta. Krizės problemų sprendimo mechanizmai. Tokios priemonės kaip testamentai, tai yra sprendimo planai, galėtų pasitarnauti ieškant saugaus sprendimo. Tačiau tokia galimybė turi būti išanalizuota įvertinant jų galimas išlaidas ir naudą toks finansinių problemų sprendimo mechanizmas turi užtikrinti finansinį stabilumą, integralumą, vartotojų apsaugą, išlaidų minimizavimą. Taigi, išlaidos neturėtų būti mokamos indėlininkų mokesčių mokėtojų investuotojų. Siekiant padaryti tokią sistemą veiksmingą, reikia visapusiškai suderintų europinių taisyklių. Europos priežios institucijų vaidmuo čia yra ypatingai svarbus. Europos bankų institucija turėtų būti koordinatoriumi, turinčių ir e, daugiau institucijų, atsiprašau, funkcijų. Tai yra galimybė priversti nacionalinės institucijas laikytis tam tikrų reikalavimų. E, taip pat, e, kalbant apie priežiūrą, šios priežios institucijos turi užtikrinti stabilumą ir vartotojų apsaugą. Labai svarbu, kad juose būtų atstovaujami ir vartotojai. Dėkoju. Thank you, thank you Dėkoju. Na kągi. Dabar suteiksiu žodį mūsų pranešėjai Elizai. Ji pasisakys, o po to galima bus užduoti klausimus. Dėkoju. Dėkoju už visą nuveiktą darbą, dėkoju už jūsų indėlį ir per šį trumpą laiką, manau, svarbu išnaudoti e, jūsų žinias, patirtį, sukauptą įvairiose srityse. Taigi, pirmasis kalbėtojas ir jo patirtis. Taigi norėčiau pakalbėti apie santykį tarp europinių ir nacionalinių interesų. Na, pasverti tą santykį nėra, ar tuos interesus nėra lengva. Tačiau vis dėlto svarbu pagalvoti, kaip reikėtų nustatyti bendras taisyklės, kai, nus, kai, kaip kaip, tarkim, kai, kai kalba eina apie tarp valstybinio lygių veikiančius didžiuosius bankus. Taigi labai svarbu pagalvoti, kaip nustatant reglamentavimo taisyklės reikėtų užtikrinti tinkamą santykį tarp nacionalinių ir europinių interesų. Tarkim, ir kaip kai kalba eina apie didžiuosius finansų rinkos veikėjus ES, kaip e, reglamentuoti jų veiklą, galbūt pasirinkti institucinį požiūrį ir galbūt reikėtų pagalvoti ir apie naštos, preliminarų naštos paskirsimą prieš kilant krizai. Antras dalykas, man labai svarbu patikslinti štai ką. Mano manimu, šių visų mechanizmų kaip negalima painioti su bankų gelbėjimu. Na, šių mechanizmų tikslas yra sisteminis bankų veiklos, sisteminė bankų veiklos kontrolė, o gelbimas yra susijęs su mokesčių mokėtojų pinigais. Taigi dar vienas dalykas. Na, aš suprantu, kad E, verta peržiūrėti indėlių garantijų schemas, režimus. Bet ar galima tikėtis, kad tarkim bankui griūvant ar ar tuo atveju, jeigu bankui griūvant e, kompetitinga valdžios institucija imasi veiklos, ar galima būtų pasinaudoti indėlių garantijų, indėlių garantijomis. Nes mano manimų indėlių garantijų schemos yra skirtos tam, kad e, indėlininkų lėšos nebūtų panaudotas preliminariems veiksmams, bankams gelbėti, kaip, pažiūrėjau, apie tai visi kalbėjo. Taip pat norėtųsi pagalvoti, kaip ir kada panaudoti šios krizės prevencijos priemonės. Juolab, kad e, nacionalinės teisės e, sistemos skiriasi. Taigi mano klausimas yra, ar laukti kol kis krizė, ar galbūt, tarkim, tai institucijai, galbūt net Europinė institucija suteikti papildomus įgaliojimus, kurie leistų imtis prevencinių veiksmų. Tai ar tai mes čia turime iš vienos pusės galvoti apie 28 skirtingus sistemas, bet galbūt Vėlgi reikėtų kurti ar galvoti apie skirtingus mechanizmus, kurie leistų apsaugoti suinteresuotų asmenų teisės. Toliau. Kas gali nuspręsti, kad krizė prasidėjo, reikia imtis prevencinių veiksmų. Taigi labai svarbu, kad toks sprendimas būtų skaidrus, objektivus, bet kartu jis e, leistų įvertinti gaunamos informacijos kokybę. Tai yra tos informacijos, kurią gauna reglamentuojant instituciją ir kurią remiantis įmasi veiksmų. Na ir mano paskutinis klausimas. Na, ar galima įsivaizduoti, kad kelių lygmenų sistema, kuri taiko tam tikrus metodus, bandant išspręsti e, sisteminės banko e, krizes. Ar tai yra susijęs su tuo klausimu, kokia ta būtų institucija, kuris spręstų sisteminę bankų krizę? Ar čia būtų ir dalyvautų ir kažkokios nacionalinės institucijos, ar tai galbūt gal būtų EBA ar kažkoks, tai stebėtoj, kažkoks stebėtojų taryba? ir galbūt ir nacionalinių priežiūros institucijų atstovai ir ar veiktų ta veiks, veiks institucija, ar ji būtų naši, nes, nes svarbu suderinti jų visus sprendimus ir veiksmus, nes kitaip rinkoje kils netikrumo. Na ir gal galima būtų įsivaizduoti kažkokį tai perinamojo laikotarpio mechanizmą, kuris toliau būtų tobulinamas ir uh, leistų pasiekti rezultatų. Na ir paskutinis dalykas. Na, yra skirtingų institucijų ir jų santykiai yra labai persidėdinkis. Ir koks būtų, kokia būtų galutinė ta institucija, ar tai būtų EBA, Ar galbūt tai būtų kažkokia tai institucija, kuri būtų, būtų atskiros institucijos, kurios būtų atsakingos viena už bankų priežiūrą, kita už draudimo bendrovių priežiūrą ir taip toliau, bet jos po to susėstų prie vieno stalo, galbūt apjungtų savo veiklą tam, kad galima būtų suvokti, kokios yra sąveikos tarptų skirtingų organų. Atsiprašau, e, daug klausimų, bet jie visi labai svarbus. Na, aš galbūt nesikreičiau į kiekvieną iškalbėti atskirai, tačiau norėtųsi išgirsti jūsų bendrą požiūrį į šios dalykus. Pirmininkė, na taip, tik iš tikrųjų ir iššūkis. E, Elisa yra pranešėja, jai kila daug klausimų. Na, bet yra ir šešėlių pranešėjų ir kitų kitų kalbėtojų, kurie turėtų daug klausimų, taigi siūlau pirmiausia surinkti tuos visus klausimus ir po to bus atsakymai. Ir taigi, ar ekspertai norėtų pirmą atsakyti po vieną ar kaip organas? Dėkoju, iš tikrųjų daug įdomių klausimų. Visų pirma, santykis tarp nacionalinių ir europinių interesų. Bet interesas yra tas pats. Kalbame apie ES, vadinasi, interesai yra tie patys. ES finansinis stabilumas yra uh, gėris, visuotinis gėris visai Europos Sąjungai. Ir to tik tai pasieksime, jeigu vietos rinkose bus stabilumas. Jeigu e, pažvelgsime į visų krizių ištakas Europoje, e, kokios jūs, jos bebūtų buvę regioninės, e, tarptautinės ar globalės, jų šaknis yra visada vietinės. Ir tai leidžia man perėti prie jūsų kito klausimo ir pasakyti, kad būtent todėl pradėję šitą gerą ir svarbų procesą e, sukurti Europinės priežiūros institucijas, mes turime taip pat suvokti, kad reikia palikti labai stipres galės uh, e, vietos e, priežiūros e, institucijoms. Nes e, vietinės problemos, jeigu jos vietoje nebus išspręstas, susikaupę veda prie regioninių, tarp valstybinių, tarptautinių, europinių ir globalių problemų. Būtent todėl labai svarbu valdyti tas problemas kuo ankstesnėme etape vietos lygmenyje. Taip pat trumpa pastaba dėl e, to, e, kurios institucijos yra sisteminės, e, smarkiai sisteminės ar mažai sisteminės. Kartais institucijos pačios nėra sisteminės, kartais problemas sukelia sisteminės situacijas, o ne sisteminės institucijos. Northern Rock atveju pati institucija nebuvo sisteminė, bet problema krizė sukėlė sisteminę situaciją. Taigi ši diskusija yra kiek platesnė. Aš a, žadėjau atsakyti kuo greičiau, bet reikalas tas, kad aš dar turiu klausimų ir kitiems prelegentams. Jūs, mielas kolega, kalbėjote apie tai, kad norėtumėte likviduoti kai kurias institucijas, kurios sistemiškai nėra tokios svarbios. O tada mano klausimas būtų štai koksai. O kaip atrodys Europos finansinių rinkų struktūra, jeigu tos a, e, nesisteminės verslo dalis, jeigu tos nesisteminės institucijos bus likviduotas? Ar tada sisteminė rizika išauktų ar sumažėtų? Dėkui. Dėkoju. E, Aš e, pabandysiu e, atsakyti labai glaustai, telegrafiškai. Europos e, bankininkistės institucija turėtų aukti ir turėtų iš tikrųjų būti lyderiu tarp, e, tarp valstybinių bankų reguliuotojų. E, Iš tikrųjų, tai turėtų būti vieta, kur būtų ne vien tik tai diskutuojama, bet ir priimami sprendimai ir čia EBA turėtų būti lyderis. Kitas klausimas. E, su, sukauptieji fondai turėtų būti panaudoti e, kompensuoti indėlininkams e, nemokumą atveju. kad kai kalbame apie tarp valstybinės grupės 40-60 e, milijardų e, turtą, tokiu atveju e, nemokumo, nemokumas beveik neįmanomas, prarandama 10 milijardų, bet vis tiek negalima leisti joms likti nemokiomis. Tad krizės atveju mums reikia vidutinės trukmės finansavimo bet nėra e, viešoje ar privataus e, sektorio struktūros, e, kuri leistų pasinaudoti tuo turtu, užkartant kelią krizės klydimui rinkoje. Taigi aš manau, kad Europinė institucija turi turėti Europinės priemonės spręsti šias krizės, nes visos jos prasideda kaip likvidumo krizės. kada institucija turėtų pradėti veiklą įsikiždama į krizę. Tai yra institucijos diskrecijos dalykas, ji turi turėti pakankamai galių, ji turi turėti galimybę įsitikinti, kad rinka pradeda veikti nebeefektyviai ir būtent tai turėtų paskatinti įsikišimą E, o jeigu nustatysime automatiškas e, starto pozicijas, tai visada atsiras tokių, kurie norės jas apeiti. Iš tikrųjų, Europai reikia stiprių priemonių. E, pastaroji krizė labai aiškiai parodė, kad jeigu rinkoje sumenkėjo pasitikėjimas, tai to kaštai bus labai rimti. Todėl turime sukurti stiprias europinės institucijas, kuo galima greičiau. E, žinoma, jos turėtų padėti e, sukaupti kuo patikimesnė e, informacija ir tai padėtų tinkamiau reguliuoti tarp valstybinės institucijas. Dėkoju. Dėl pirmojo klausimo apie nacionalinius interesus ir Europos interesus. E, manau, kad labai aiškiai, jeigu pažiūrėsime į Fortis banko atveją, kada e, Olandai ir Belgai atskirai sprendė problemas, tai iškilo labai e, svarbi koordinavimo problema. Taigi, kalbant apie tarp valstybinius bankus, e, turi būti tam tikra europinė sistema, tų institucijų pirmininkai e, turi turėti tarpininkavimo galias. E, tai beje yra labai svarbu, kai žinai iš anksto, kad e, bus tam tikros privalomosios, privalomi įpareigojimai, tada jau iš anksto stengiasi užkirsti kelią galimam, galimai nesėkmiai. Na ir dar vienas dalykas, krizės atveju turi būti gebėjimai priimti greitus E, sprendimus. Na ir e, vienas įspėjamas žodis. E, stenkimės išvengti, kad visas trys institucijos būtų įtrauktos į krizės sprendimą. Krizės atveju ECB ir EBA turi turėti galimybę veikti iš karto, o nesėdėti ir laukti. Dabar ką turėtume daryti su indėlių draudimu? Čia su jumis e, sutinku. E, sutinkame, kad nesisteminės dalys turėtų būti likviduotas. Ar e, tokių draudimo fondų pinigai turėtų būti naudojami e, bankams gelbėti? Aš manau, kad ne. nes jeigu problemų sprendimui jūs ištuštinate indėlių draudimo fondus, tada nebeliks pinigų indėlininkams. Taigi tie pinigai turėtų būti atskirti nuo problemų sprendimo pinigų negalima jų, e, taip sakant, maišyti. Dabar e, priemonės iki krizės, dar artėjant krizai, čia teisiniai dalykai labai yra svarbus. Aš matau, kad norime e, paspatinti procesą šiek tiek, nes reikia teisinių mechanizmų, bet kai kurios šalis jau pradėjo kurti savo bankų problemų sprendimų režimus, tai, pavyzdžiui, Jungtinė karalystė. E, aš labai tikiuosi, kad pasinaudosime tuo galimybių langu ir įvairiose šalise e, bent jau bandysime sukurti panašias sistemas. Taip mums e, reikia teisės įstatymų nacionalinių lygmenių, bet labai prašau, bent jau bandykime uh, E, stumti vežimą tą pačią kryptimį. Dabar dėl e, daugia pakopio e, reglamentavimo ar, ar mechanizmo. Čia yra keltas aspektų. Taip, reikia tam tikro taisyklių savado, bet antra vertus labai svarbu, kas ką daro pagal tas taisyklės. veiksmingumo atveju reikia labai aiškiai žinoti, kas e, daro ką globaliuoju e, ir e, aukštesniuoju lygmeniu, o kas veikia vietos lygmeniu. Aš manau, kad ECB šia prasme yra geras pavyzdys. Mm, Taigi turi būti e, bendras taisyklių rinkinys, o kas ką daro, tada e, turi apspręsti e, veiksmingumo sumetimai. Na, manau, kad klausimai labai reikšmingi. Bandant nuspręsti, koks bus stabilumo sistemos pavydalas ES lygmenių. Jei lygintume bendrijos ir nacionalinius interesus, Dabar žinote, kad finansinio stabilumo reikia pasiekti nacionaliniu, ES ir tarptautiniu lygmeniu. Taigi šis tikslas turėtų būti bendras. Negalima bandyti prastumti didžiųjų valstybių interesų, mažųjų valstybių interesų kainą. Manau, kad joms reikia skirtingų priemonių, tačiau bandant užtikrinti finansinį stabilumą ir apsaugoti vartotojus nacionalinių, regioninių lygmenimis, reikia apjungti tuos interesus. E, toliau indėlių apsaugos sistema, čia pritarsiu Derekui, e, pasakydama, kad tokios sistemos aktualiausios e, turbūt smulkiems ir vidutinio dydžio bankams, tačiau netgi stambių bankų griūties atveju toks indėlių e, apsaugos mechanizmas turėtų padėti ir apsaugoti stambius tarptautinius bankus. Na, o kitų alternatyvų taip pat reikėtų paieškoti. Kai dėl krizės signalų, tai labai sunkus klausimas, kurį taip pat reikės spręsti. Uh, E, bandant nustatyti ankstyvo ikis, išsikišimo priemonės, reikia turėti taisyklės, ne tik tai e, kokybinės, bet ir kiekybinės. Kapitalą kartais vertinti labai sunku, ypač vertinant kapitalo santyki su rizika ar turtu. Bet atlikus rimtą poveikio vertinimą galėtumėm nustatyti tuos informuojančius kiekybinius ir kokybinius signalus, kurių pagrindų galėtumėm pradėti e, tam tikrus veiksmus banko atžvilgių. Dėl daugia pakopės sistemos. Sistema turėtų būti stabili ir atsižvelgti į e, dabartinę bankų įvairovę. Turime suvokti, kad kai kurios bankų grupės dėl paveldėtos struktūros e, turi būti prižiūrimos vietos lygmenių. Taigi tiems bankams negalima pritaikyti tokios sistemos, kuri būtų orientuota į nacionalinę priežiūrą ir kas stabdytų jų e, plėtrą. Taigi e, daugia pakopė sistema turbūt būtų tinkamiausia išeitis, siekiant išsaugoti bankų įvairovę Europos lygmenių dėl problemų sprendimo fondo. Jeigu toks būtų, jį reikėtų prižiūrėti Europos priežios institucijos lygmenių. Ačiū. Ačiū. Manau, kad dabar galėtumėm pereiti prie šešėlinių pranešimų. Nežinau, ar kas nors dar norėtų ko nors paklausti ar pakomentuoti. Visi šešėliniai pranešėjai jau atvyko, ponė Hübner, pirmoji. Dėkoju norėčiau pateikti e, klausimus ponui Šenmaker. E, jūs atmetate problemų sprendimo fondo galimybę, sakydamas, kad fondai negali būti pakankamai dideli, kad konkuruotų su stambiais bankais bet galbūt pritardami dvipakopiai sistemai galite pritarti tam, kad tokia sistema galėtų būti pritaikyta mažiems bankams ir kokia būtų ta riba. Galbūt žinote kažkokių studijų rezultatų, kurie mus įtikintų, kokį sprendimą reikėtų priimti. Ir antras klausimas e, dėl vadinamųjų testamentų ar sprendimų. E, Jūs apie tai kalbėjote. Suprantu, kad krizės metu toks sprendimas galėtų būti priimtinas tarptautinių bankų prasme. Mums šis e, tarptautinis elementas yra labai svarbus. Taigi klausimas būtų toks kaip vertintumėte specifines problemas iš tarptautinės perspektyvos? Kaip skatinti institucijas dalyvauti, rengiant tokius testamentus bankams? Ir ar čia išvelgėte poreikį sukurti Europos reguliavimo sistemą? E, tokiems sprendimams, ypač naštos pasidalinimo sprendimams. Ačiū. Dėkuoju, dabar išklausykime visų klausimų, nes mums liko tik 15 minučių, o paskui suteiksime galimybę atsakyti. Oli Smith, Kei, Sven, ponas Portės neatvyko, tuomet Jose Manuel ir Ciklon. Visi norintys paklausti, prašom. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju už pasisakymus. E, pranešimai buvo labai naudingi. Manau, kad didžioji dalis išvelgia pusiausviros sieki tarp bendro stabilumo ir saugumo. Aš kaip vartotojas, investuotojas, E, asmo, kuris netrukus išeis į pensiją, noriu tam tikros savo investicijų ar santaupų gražos. Aišku, suprantu, kad šimtoprocentinio stabilumo nebus ir negausiu, mano investicijos šimtų procentų neatsipirks, tačiau kaip suderinti tas įvairias direktyvas įvairiose sritise galbūt mes rašome direktyvą vieną po kitos, tačiau tokiu būdu greuname rinką. Galbūt ilgainiui būtent jos bus problemų dėl nepakankamo likvidumo priežastis. Ir kai dėl ankstyvų intervencinių priemonių, ar gera priemonė būtų atsisakyti, uždrausti finansinės priemonės. Graikijai dabar ne, nelabai sekasi, kitoms Europos valstybėms taip pat. Uh, bandydamos e, sutaupyti tos valstybės uždraudžia e, spekulacinės priemonės. Tačiau klausiu, ar tai yra gera mintis, ar gera mintis atsisakyti finansinių produktų. Ar galbūt tokiu atveju galima naudoti kitas ankstyvo įsikišimo priemonės. Mano valstybėje Švedijoje tokių pasiūlymų būtent ar kas nors išnagrinėjo tokių priemonių efektyvumą, nes būta krizių dešimtame dešimtmetyje, bet kol kas nežinoma, ar tokios priemonės pasiteisino, ar fondas galėtų būti vienas iš mechanizmų. Ar pona Šonmakeris mano, kad ir fondo idėja nebūtų prieinam, priimtina dėl to, kad tas fondas galėtų būti per daug mažas? Ačiū. Ačiū visiems už komentarus. Aš manau, kad jūs juos pateikėte iš skirtingų perspektyvų, kas yra labai naudinga. Manau, kad tarp valstybinės institucijos yra naudingos siekiant stiprinti vidaus rinką. Manau, kad visos valstybės turėtų ieškoti bendrų dydžių. Taigi, e, pavyzdžiui, indėlių apsaugos sistemų suvienodinimas yra sveikintinas. Taip pat kalbėjote apie bendras taisyklės ir jų gyvendinimą visose valstybėse kas yra remtina. Taigi manau, kad pagrindą turime tvirtą. Tačiau norėčiau daugiau suvokti, kodėl manoma, kad uh, konkretus supratimo memorandumai tarp valstybių narių ir e, reguliuojančių institucijų nėra pakankama priemonė, kad mums reikia griežtesnių aukštesnio lygmens priemonių. Mano uh, e, supratimo, supratimo memorandumai yra stipri susitarimo priemonė kaip uh, prielaida kažkokiai sutarčiai. O kai dėl aukščiausių reguliavimo institucijų kiekvienoje valstybėje narėje, tai manau, kad jos taip pat yra pakankamai veiksmingos, galbūt nereikėtų kurti papildomos agentūros ar institucijos. Dabartinės reguliuojančios institucijos jau ir taip gali nustatyti uh, koks yra tam tikras valstybės įsikišimo ligmuo. Ir aš manau, kad bu, galbūt būtent šios institucijos galėtų nustatyti, kaip drausmingai būtų galima likviduoti tam tikras finansinės įstaigas. Ar tai nėra jų tiesioginis e, vaidmuo? Ačiū. I have a question concerning. Norėčiau paklausti dėl santykio tarp to galimos Europos e, e, indėlių garantijų sistemos ir nacionalinių garantijų sistemos. Tas santykis yra svarbus, ypač kai kalba eina apie tokias sistemas, kurios liečia tik tais nacionalinio ar netgi vietos lygių veikiančių bankų veiklą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Taip pat turėčiau labai konkrečių klausimų. Na, šiuo metu mes kalbame apie finansinės Europinės prie, banko priežiūros sistemos sandarą. Na, ir taip pat komisijos ir tarybos pasiūlymuose yra naujovių. Tai yra, ta naujovė yra tokia, kad jeigu bankai veikia europiniu lygmeniu, jų veikla yra europinio masto, tai ir tuomet uh, priežiūra turėtų būti uh, na, europinio lygmens. Tai čia turiu galvoje konkrečiai uh, stabilumo formą ir tarptautinį valiutos fondą. Na ir tokios institucijos, aišku, vykdo priežiūrą. Bet, bet jeigu jie savo atstovus siūstų Europinės priežiūros institucijas, tai jie turėtų paklusti tų institucijų nurodymams. Ir galbūt bankų griūčiai užkirsti, reikia sukurti kažkokį tai fondą, kuris ir padėtų. Na ir strategija 2020 institucijos ragina uh, sukurti kažkokią tai struktūrą. Ir tokiu būdu galima būtų uh, užtikrinti du dalykus. Tai pirmiausia, išgelbėti indėlius, o kita vertus išgelbėti tuos tas sisteminių požiūrių svarbės finansinės institucijos, kurių griūtis sugriautų visą sistemą. Na ir Pavyzdžiui, Graikijos atvejais rodo, kad tokia institucija būtų svarbi. Ir taip pat ir mokesčių mokėtojai pinigai galima būtų panaudoti pagal iš anksto suderintą ir patvirtintą ketinimų protokolą. Taigi, Taigi prieš krizai vykstant reikėjo nuspręsti, kaip elgtis juokasi vaizdoje. Na, galbūt vieniems tektų perimti kitų sąskaitas, bet tokiu būdu būtų tarsi paskirstyta rizika, nors galbūt vėlgi ne visi tą dalyką žiūri vienodai. Aš lankiausi parodoje skirtoje uh, Tai turiu eiti į parodą skirtą tarptautiniai moterų dienai, atsiprašau. Profesorio Šumacherio, nori... Šionmacherio norėčiau paklausyti štai, ko jūs kalbėjote apie, kad yra tam tikrų bankų, kurie yra pernelik dideli tam, kad jiems le... būtų leista griūsti. Ir jūs tarsi nemanote, kad e, problemą padėtų išspręsti rizikos ar įgaliojimų perskirstimas bet e, jūs siūlote atskirti tą bankų veiklos rytį, kurią galima būtų leisti žlugti ir nuo tos, kurią būtina išsaugoti. Tai kaip jūs taip šį prieštaravimą paaiškintumėte? Taip pat aš norėčiau kalbėti apie sisteminę riziką negu apie sistemai svarbės finansinės institucijas. nes e, kadangi mes kalbame apie restruktūrizavimo reformų klausimus krizės akivaizdoje, tačiau nemanau, kad reikėtų kalbėti apie konkrečių finansinių institucijų restruktūrizaciją, nes tiesiog krizės akivaizdoje reikia turėti įvairių priemonių kurios leistų įvairiai reaguoti į krizę. Galbūt reikia kažkokių priemonių, kurios leistų užgesinti pirmuosius gaisrus, o taip pat reikia ir tolimesnių priemonių. Pažiūrėti tam, kad ne, negriūtų finans, nacionalinių požiūrių svarbus bankai. Taip pat galima pagalvoti ir apie valstybinę pagalbą bendrijos lygių. Taigi yra skirtingi sprendimai ir aš manau, kad reikia kalbėti apie e, restruktūrizavimą sistemos tarp pavienių, e, pavienių institucijų ir galiausiai vis tiek reikės kalbėti ir apie tai, kas mokės kaštus, nes finansinė sistema turi sugebėti mokėti už savo klaidas, už savo žlugimą, nes galiausiai tai po to tenka vis, viską mokėti visuomeniai. Ir Na ir jau dabar turime pradėti galvoti apie tai, kad ta parama, parama išmokėta bankų sektoriui turi būti kaip nors gražinti. Pirmininkė dabar, dabar kaip ir labai mažai laiko atsakyti visus šios klausimus. Tiesiog norėčiau priminti nariams, kad kadangi uh, po pietų vyks bendras posėdis su nacionaliniu parlamento atstovais, jums tikriausiai teks atsisėsti į kitą vietą, todėl prašyčiau uh, uh, paimti savo daiktus, o dabar paprašysiu ekspertų trumpai atsakyti, ponė Lietė. Uh, dėkoju. Aš manau, kad uh, nėra tokio režimo, kuris būtų šimtų procentų apdraustas nuo nesėkmės. Tad ką bedarytume, kiek direktyvų be priimtume, kurie turėtų užtikrinti finansinį stabilumą, to niekada nebus. Mes turime taip pat įnešti tam tikros rizikos į sistemą, nes būtent rizikos pagalba pasiekime didesnio augimo. Žinoma, yra riba, kai e, labai e, susikopė rizika dėl e, spekuliavimo, dėl toksinių produktų rinkoje E, kurie pastarė vis svarbesni ir svarbesni per pastaruosius e, metus. Ir būtent jie turi e, reguliuotojam duoti signalą, jis tada turi susivokti, kad rizika kaupėsi ir reikia pradėti pradėti veikti. Ir čia, ko gero, tam tikrų finansinių produktų uždraudimas galėtų veikti. Apskritai aš nepasisakau už tai, Nes būtent pačios rinkas turėtų išfiltruoti, kas gerai, kas blogai. Na, e, kalbant apie problemų sprendimų fondą ir e, kas prisijimtų tokių fondų e, kaštus, iš tikrųjų, jeigu tos išlaidos bus užkraunamas finansų pramoniai, tai galų galiai vis tik galutiniai vartotojai už tai turės sumokėti, nes bus tam tikras perdavimo galutiniams vartotojams e, efektas. Mes e, esame matę, kad po krizių e, kai kurių produktų kainos išaugo. Vėlgi, reikia tam tikro sprendimo, ex ante sprendimo, kuris leistų, kad tą riziką pasidalintų nacionalinės vyriausybės ir E, e, finansų pramonėje. Dėkoju pirmininkė. Pirmasis klausimas buvo dėl problemų sprendimo fondo. Ar e, tai būtų dideliems bankams, ar tik tai mažiems Ne, mažiems bankams, jeigu jie nesistemiški, nereikia ir gelbėjimo sistemos. Todėl pakanka sustiprinti rinkos discipliną. E, todėl ir būtent reikia indėlių draudimo fondų, kad e, mažiems bankos sužlugus e, indėlininkai galėtų būti kompensuojami. <clears throat> Po krizės politiškai, žinomai, e, yra. E, labai e, palanku reikalauti, kad visi e, turėtų imti ir sumokėti, bet aš manau, kad e, krizių valdymas yra vyriausybės reikalas, todėl